So, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Kadangi ponas Lopes Agijar, komiteto pirmininkas, yra kitame susitikime, o kitų pirmininko pavaduotojų nėra, tai manęs paprašė šiandien pirmininkauti posėdžiai iki 10 valandos ryto. Taigi, mėly kolegos, kaip jums tikriausiai žinote, Teisės reikalų komitetas rengė savos iniciatyvos pranešimą, kur įvertina pasikeitimus dėl deleguotojų gyvendinančių aktų. Tai labai svarbus klausimas mūsų komitetui, kadangi taryba ir dėja dažnai komisija mm, dažnai nepasisako už, tiksliau yra prieš deleguotusius aktus. Tai vienintelė procedūra, kur mes realiai galime tarti žodį, palyginti su gyveninančiais aktais. Taigi šiandien išklausysime mūsų nuomonės ir rengėjos Plašikovas Benovos kuri pristatys nuomonės projektą šio klausimu, po to pateiksiu, po to pateiksiu žodį kitiems nariams, kurie norės pasakyti. Pana Vlašikova Benova, prašom žodis jums. Nička, milé kolegyne, <clears throat> ako už povedala pani predsednička, táto... Ačiū pirmininkė. Taigi, kaip pirmininkė ir sakė, šis pranešimas yra labai svarbus iš politinio požiūrio taško, nes tokie sprendimai, kaip, kad, pavyzdžiui, skirti 50 milijonų eurų PNR sistemoms ar kaž, sistemoms, kur, pagal kurias, tarkime, trečių šalių piliečiai turės teikti informaciją dėl vizų e, keliaujant į kitas šalis. Labai svarbu, ar tai bus deleguotas ar gyveninės aktas. Yra treji metai nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo ir mes turime dažnai priimti svarbius politinius sprendimus, vis tik tai labai dažnai tokiais atvejais parlamentas menkai ką gali pasakyti, tarti žodį Todėl labai svarbu yra įvertinti esamą padėtį ir nustatyti, kuriuose sritise reikia pakeitimų. 290-291 ES veikimo sutarties straipsniai apibrėžia deleguotus ir įgyvendinančius aktus, kurie pakeičia komitologijos procedūrą bendro už to slypinti logika yra tokia, kad pagrindinius teisės aktus priima teisės aktų leidėjai. Tai reiškia, kad mm, Europos parlamentas ir taryba turi spręsti dėl pagrindinių klausimų ir pagrindiniai dalykai turi būti sudėti į pagrindinius teisės aktus. Tačiau netokie svarbus mm, elementai, kurie nėra esminiai elementai mm, teisės aktų to atveju, bet kurie vis tik tai turėtų būti kažkur apibriežti, gali būti deleguojami komisija apibriežti atitinkamuose aktuose. Taigi, deleguotose aktuose komisija apibriežtų būtent tokius mažiau svarbius teisės aktų elementus, kurie būtų susijęs su teisės aktu, o parlamentas ir taryba, kaip teisės aktų leidėjai, turi teisę teisę pritaikyti veto dėl deleguotų aktų, kuriuos siūlo komisija. Kitais atvejais, kuomet Labai svarbu nustatyti vienodas gyvenimo sąlygas. Paprastai komisija pasiūlo gyveninančius aktus, kuriuos gali peržiūrėti valstybės narės. Tačiau gyveninantis aktai gali būti naudojami tik tuo met, kuomet labai svarbu yra užtikrinti, kad teisės akto gyvenimo sąlygos būtų absoliučiai vienodos visose valstybėse narėse. Lybė komitetas, rengdamas nuomonę, akcentuoja tris aspektus. Visų pirma, dėl buvusio pirmo ramščio pobūdžio. Tai yra teisės aktai, kurie nebuvo peržiūrėti dar nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Tokie mm, teisės aktai kol kas dar nepaklūsta įprastiniai teisinių aktų hierarchijai, kuri nustatyta Lisabono sutartimi. Ir tai kalbėčiau apie buvusią komitologijos procedūrą, kur, uh, lisa, kur parlamentas neturi įgaliojimų uh, pagal Lisabono sutartį. Labai svarbu atkreipti dėmesį į trečią ramščio klausimus ir turėtumėm paraginti komisiją pateikti pasiūlymus kad senieji aktai būtų priderinti prie Lisabono sutarties. Aišku, kad užduotis nelengva, turime peržiūrėti kiekvieną seną teisės aktą, įvertinti, kokius sprendimus reikėtų dėl konkretaus teisės akto priimti. Taryba ir komisija prieštarauja mūsų pasiūlymams dėl deleguotų ir gyveninančių aktų. Nors aišku, kad e, dažnai, kuomet mes pateikėme savo siūlymus, visi kriterijai dėl deleguoto akto yra tenkinami. E, bet nežiūrint to, dažnai taryba ir komisija prieštarauja deleguoto akto tvirtinimui, kadangi tiesiog jos nenori, kad parlamentas vykdytų savo parlamentinės priežios funkciją. Mm, tos dvi institucijos galvoja, kad viską galima spręsti įgyvendinančiais aktais, tačiau tokiu atveju parlamentas yra tik stebėtojas ir negali vaidinti jokio kitokio vaidmens. O mūsų pranešėjai, kurie rengia pranešimus dėl bendro sprendimų um, procedūros klausimų, vis tik tai norėtų išsakyti parlamento poziciją tokiais klausimais, kuomet taryba ar komisija norėtų gyveninančius aktus, o nedeleguotus priimti. Dabar dėl daugiametės finansinės programos. Pirmininkų suiga išsakė savo nuomonę kad mes tikrai turime paremti deleguotus aktus. Tuo tarpu taryba ir komisija laikosi kitokios pozicijos. Jos pasisako prieš deleguotų aktų naudojimą finansinėse procedūrose. Mes vis tik tai galvojame, kad Europos parlamento nariai yra atsakingi prieš savo piliečius, mes privalome prižiūrėti, kaip ES lėšos yra e, naudojamos, leidžiamos. Mes turime prižiūrėti, kad ES biudžeto lėšos būtų skirstomos pagal prioritetus. Todėl mūsų manimų ir finansinių programų srityje būtina e, priimti deleguotusius aktus, mm, ypač kai eina kalba apie uh, daugiametės programas, kuris būt, turi būti rengiamos pagal daugiametę finansinę programą. Tai štai, kas yra sudėta į mano nuomonę. Tai yra Turiu pasakyti, kad tik prieš kelias dienas e, jūri komiteto darbinis dokumentas, pranešio darbinis dokumentas yra parengtas, tai aš e, stengsiuosi, kiek įmanoma, integruoti, aišku, atsižvelgti į tai, kas yra tame darbinėme dokumente ir, ir nuspręsti, ar reikia papildomų kažkokiu elementų mūsų nuomonė ir, ir, ir žiūrėsime, ar reikia kažko dar svarbaus mūsų nuomonėje. O dabar tikrai mielai išklausyčiau šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu, dėl kurio mes dirbsime, aišku, per artimiausius kelius mėnesius. Labai svarbu, kad tos diskusijos būtų intensyvios ir, ir testinės, nes tai labai svarbus klausimas mūsų komitetui. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar aš paprašyčiau paklausti, kas norėtų dalyvauti diskusijoje. Ar kas nors norėtų išreikšti savo nuomonę? Ponas Melau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu portugališkai. Turiu klausimą susijusi su ši kolegės apibūdintų per pasisakymą mechanizmu. Vertėjai negirdi kalbėtojo, nes kalba ne mikrofoną. Taigi pradedu iš naujo. Taigi, Aš galiu pasakyti, kad atėjau tada, kai ponė Laškova Benova jau baiginėjo pasaky, pasisakyti ir aš nežinau, ar tikrai reikia kalbėti apie tai, ką aš dabar paminėsiu, gal jau tai sakėte. Taigi mano klausimas, ar susijęs su tuo, ar efektyvus ar neefektyvus yra kontrolės mechanizmas. Be to, noriu paklausti, ar Europos parlamentas ir taryba e, 2012-2023 reglamentu numatyt tomis teisėmis gali iš tiesų naudotis kontroliuodama sistemą. Mes žinome, kad yra įkurtas komitetas, į kurį eina valstybės narės, jam pirmininkauja Europos komisijos atstovas. Ir be to reikėtų pasižiūrėti, būtų įdomu, ką galėtume padaryti, priėmė šią nuomonę ateityje, kad uh, Europos komisija nepradėtų abejoti deleguotojų aktų e, teisėtumu ir galbūt e, jų atmesti. Mes žinome, kad yra buvę atvejų, kai yra komisijos bandyta pakeisti ar net atšaukti deleguotosius aktus. Europos parlamentas turėtų išreikšti savo aiškę poziciją dėl atitinkamų priemonių. Laimiai parlamentas gali tai daryti, tai yra didelis jo privalumas. Taigi, kaip Jūs vertinate kontrolės mechanizmą ir kaip būtų galima pasiekti efektyvumo, e, priimant nuomonės, išreiškiant labai aišku pasipriešinimą komisijai? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tada aš suteiksiu žodį pranešėjai poniai e, Vlašikovai Benovai. Ačiū ponė pirmininkė, Aš jau minėjau savo žanginėje kalboje, kad šis komitetas be abejonės pateiks nuomonę, kuri atsakys į tai, apie ką jūs ką tik kalbėjote. Neretai parlamentas yra paliekamas nežinioje ir komisija atsijima e, deleguotų aktų e, pasiūlymus. Mes lauksime dabar Jūri pranešėjo nuomonės ir jeigu jis nepasiūlys atitinkamų nuomonių, mes padarysime tai per savo nuomonę. So Labai ačiū. Ačiū už atsakymą. Kitas e, pasikeitimas nuomonėmis įvyks šiek tiek vėliau. Data dar nenustatyta, kaip ir pakeitimų pateikimo terminas dar nėra numatytas. Man susidaro įspūdis, kad reikia daryti pertraukėlę, kadangi naštaša pirš musar dar netėjo. Palaukime iki 9.30. Uh, colleagues. Kolegos. Labas rytas. Šį rytą išklausysime Europolo jungtinės priežiūros institucijos trečiosios patikrinimo ataskaitos dėl terorizmo finansavimo siekimo programos susitarimo įgyvendinimo pristatymo. E, ta e, ataskaita buvo pristatyta praėjusiu, šių metų, atsiprašau, kovo mėnesį. E, ją e, pristatys nauja pirmininkė e, jungtinės priežiūros institucijos Nataša Piršmuzar. E, Aš sveikinu Jūs e, tapus pirmininkę ir tikime su Jumis gero bendradarbiavimo. Manau, kad nedelsdama suteiksiu Jums žodį. Įsivaizduoju, kad kolegos e, ataskaitą ar bent jau jos preliminarės išvadas matė. Ir aš dabar e, labai norėčiau išklausyti Jūsų pristatymo. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man padėkoti Jums už visus sveikinimo žodžius. Iš tiesų, aš esu paskirta Europos jungtinės prie, Europolo jungtinės priežos institucijos e, pirmininkė. Tai vyko prieš porą savaičių ir pirmą kartą man tenka garbė pristatyti mūsų darbą jūsų e, parlamentui. Aš džiaugiuosi, kad e, toks uždavinys tenka man. Aš e, taip pat e, tikiuosi iš jūsų klausimų ir bandysiu juos atsakyti. Kaip žinote, Europolo jungtinės priežiūros institucija susideda iš kontrolės padalinio, sakykime, ir mes tikriname, kaip Europolas elgesi su asmeniniais duomenimis ir kaip tvarko duomenų bazę. Taigi, EJPI e, viena iš funkcijų yra e, tikrinti, ar duomenys perdodami ES Junktinėms Amerikos valstijoms yra perdodami e, laikantis asmens duomenų apsaugos susitarimo. Aš pristatysiu Jums trečiąją patikros ataskaitą. Atitinkamai ji yra atliekama trečią kartą pirmus du kartus jūs, e, kaip žinia, e, gavote informacijos, kad Junktinės Amerikos valstijos ir ES ir toliau diskutuoja. Ir e, dabar e, buvo m, diskutuojama ir apie tai, ar ši ataskaita galėtų būti pristatyta jums, Libe komiteto nariams ir kitiems Europos parlamento nariams. Galiu patikslinti, kad mano valstybė Slovenija mane delegavo e, svarstyti asmens duomenų apsaugos klausimus, dirbti šioje srityje. Taigi aš Įdama e, tokias pareigas esu labai gerai susipažinusi su atitinkamais e, teisės aktais reglamentuojančiais e, asmens duomenų uh, skaidrumą. Ne tik mano valstybėje Slovenijoje, bet ir kitose ES valstybėse narėse. Deja, turiu pasakyti, kad manęs netenkina e, tai, kaip užtikrinta šios ataskaitos konfidencialumas. E, todėl, e, pradėjusi dirbti, pirmiausia, stengiausi kaip EJPI pirmininkė E, priimti sprendimą dėl to, ką galima daryti su šia ataskaita, kaip elgti su šiuo dokumentu, ar ta ataskaita gali būti išviešinta ar ne. Taigi, jeigu jums iškils kitų klausimų šią temą, aš e, jums mielai e, atsakysiu tiksliau. Grįžkime šiek tiek atgal. Antroji priežiūros patikrinimo ataskaita. Šios ataskaitos viena iš išvadų buvo ta, kad Junktinės Amerikos valstijos nėra pakankamai e, tiksliai apibrėžusios duomenų perdavimo per SWIFT sistemą e, detalių. Junktinio Amerikos valstijų e, paaiškinimai apie e, duomenų apsaugą buvo nepakankamai skaidrus ir dėl to mes labiausiai juos kritikavome. Europol e, duomenų e, bazė yra sukurta taip, kad e, tarsi automatiškai duomenys būdavo perdodami toliau. Junktinės Amerikos valstijoms ir dėl to mes labai kritikavome tą sistemą. Galiu pasakyti, kad dabar trečiojoje patikrinimo ataskaitoje ši problema nebėra išskiriama. Uh, ir galiu Jums pasakyti, kad Junktinės Amerikos valstijos e, šiandien teikia tokius prašymus, kurie yra labiau pagristi. Šiandien pačios Junktinės Amerikos valstijos perdoda daugiau informacijos ir Europolas turi galimybę atitinkamai e, įvertinti gaunamą informaciją. Ta informacija Europolui yra naudinga, bandant uh, nuspręsti, kokius duomenys mes galime persiusti, o kokius duomenys geriau reikėtų pasilikti savo. Yra pasiekta pažangos. Tačiau, nepaisant to, mes galime pareikšti, kad nėra laikomasi skaidrumo principo, kadangi iki pat šiol pagal SWIFT sistemą yra perdodami visi uh, duomenys e, atitinkamiems Junktinio Amerikos valstybių departamentams. Aš kalbėsiu atvirai, aš pati esu teisininkė ir man yra sunku suvokti, kad tokie realybėje dalykai gali vykti. Kiekvieną dieną aš susiduriu su šia problem, šiomis problemomis. E, net ir SWIFT e, sutarties nuostatose yra numatyti tam tikri reikalavimai, tam tikros sąlygos, kuriomis, e, pagal kurias Junktinės Amerikos valstijos gali gauti tik tuos duomenis, kurie yra būtini e, atitinkama e, duomenų kontrolė užtikrinant atliekančių kasdienį darbą. Jūs puikiai suprantat, ką tai reiškia. Jūs puikiai žinote, e, ką aš turiu galvoje, galvojant apie žmogaus teisų apsaugos konvenciją. Negalime perduoti absoliučiai visų duomenų. Niekas manęs neįtikins, kad būtina perduoti absoliučiai visus duomenis e, kiekvieną mėnesį, kiekvienais metais. galėtumėm pasakyti, kad kiekvieną akimirką duomenys yra perdodami, o taip neturėtų būti. Kiekvieną e, metų dieną, kiekvieną minutę yra perdodami duomenys, kurie vėliau yra saugomi penkerius metus Junktinėse Amerikos valstijose. E, taigi, e, pirmojo susitarimo dėl PNR E, nuostatos, kurias, e, paži, kur, su kuriais yra supažinus ir visuomenė, ir jūs gerbiami parlamentarai, numato trijų metų terminą, per kurį turi būti patikrinama, kiek naudingi tie duomenys ir ką iš jų buvo galima atskleisti. Galbūt jūs ne visiškai žinote, Terorizmo finansavimo e, įstatymas, tai FTP susitarimas buvo priimtas reikalaujant, kad ir Junktinės Amerikos valstijos uh, ES atitinkamai duotų, suteiktų reikalingus duomenis. O kasgi vyksta iš tiesų? Junktinės Amerikos valstijos perdavė duomenis ES tik vieną vienintelį kartą. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad ES nesugeba kovoti su terorizmu Junktinio Amerikos valstijų akimis? Ar tai reiškia, kad ES reikalauja e, asmens duomenų iš Junktinio Amerikos valstijų tik tada, kai mums iš tiesų to reikia? Ar tai reiškia, kad Junktinės Amerikos valstijos per daug dažnai iš mūsų reikalauja duomenų, kaip sakiau, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę? Mes turim ieškoti atsakymo į šią enigmą. Aš pati kol kas negaliu rasti sprendimo. Ir čia aš baigsiu savo pasisakymą, bet kaip sakiau, esu pasirengusi atsakyti į visus jūsų klausimus. Ir aš uh, galiu dar vieną e, pastebėjimą pasakyti. E, trečiąją ataskaitą e, parašėme galvodami, kad e, mes turime pradėti kovoti prieš politinius sprendimus. Mes, specialistai, patenkam į tam tikrą aklavitę, kurią sukuria politikai. Taigi jūs, parlamentarai, turite priimti sprendimus dėl šios patikros ataskaitos, kuri turėtų būti rūpiučio mėnesį išviešinta visuomeniai. Ir būtent jūs turite nuspręsti, ar kovos su terorizmu susitarimas turėtų būti keičiamas, koreguojamas, ar ketvirtasis straipsnis e, turėtų būti peržiūrėtas. Taigi, tas ketvirtasis e, susitarimo straipsnis e, mums yra aktualiausias, nes būtent jo pagrindų kasdien Junktinėms Amerikoms valstijoms yra siunčiami duomenys. Taigi aš e, taip kreipiuosi į jūs, į jūsų komitetą, kaip Europos, Europolo jungtinės priežiūros institucijos pirmininkė. Aš norėčiau jūs įspėti, kad galiausiai būtent politiniai sprendimai turės būti priimti. Tačiau mano asmeninė nuomonė Mano kaip teisininkės nuomonė, tai e, vargu ar bus priimtina. Ačiū. Uh... Labai ačiū. Iš tikrųjų, labai susidomėjusi perskaičiau ataskaitą. Aš nuo pat pirmos dienos e, stebėjau situaciją. Vėliau pasisakysiu, bet prieš tai suteiksiu žodį kitiems kolegams. Gal prieš tai dar pateiksiu vieną pastabą kreipiuosi į tuos, kurių šiuo metu nėra salėje. Man tikrai atrodo neįtikėtina. Buvome, sukėlėme tiek daug triukšmo dėl SWIFT susitarimo. Ir dabar mes, mums tenka prievalė peržiūrėti, kaip taikomas susitarimas, kur jūs visi esate. Uh, Man atrodo, kad parlamento nariai tiesiog nevykdo savo prievolių dėl demokratinės kontrolės. Turėtumėm save kritiškiau vertinti. Na, o dabar grįžkime prie ataskaitos esmės, prie susitarimo. Matau, kad keli nariai nori pasisakyti. Visų pirma, pane Sipolė, paskui pane Weber. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, dar, dar šis tas. Tuoj surasime teisingą kanalą vertimui į slovėnų kalbą. Okay, go ahead. <laughs> Kągi, teskite. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti uh, už trumpą pranešimo pristatymą. Aš taip pat e, esu šiek tiek sutrikusi dėl to, kad vyko tokios aršios diskusijos prieš priimant sprendimą dėl susitarimo. Ir dabar matau, kad komiteto nariai nelabai suinteresuoti diskusiją. Iš tikrųjų, tie pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarbus parlamentui nuo pat pradžių, nėra išspręsti taip, kad mes būtumėm patenkinti. Ir kaip rašoma ataskaitoje, yra ir daugiau klausimų, kuriuos mes kritikuojame ir kurie dar taip pat nėra protingai išspręsti. Aš manau, kad nuo pat pradžių mes visi ieškojame tokio sprendimo, kuris būtų štai koks. Uh, Toks masinis duomenų perdavimas turėtų būti apribotas. Nuo pat pradžių tai buvo uh, sudėtingas klausimas, nes mes patys negalėjome at, išfiltruoti tų duomenų, jų atrinkti. Komisija nelabai pasiruošusi pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima apriboti tą duomenų masinį perdavimą. Masinis duomenų perdavimas yra problematiškas, nes man atrodo, kad e, tikrai sunku užtikrinti saugumą, o taip pat ir susidaryti tinkamą vaizdą apie tos duomenis. Europos stebėtojai, kurie dirba JAV e, išdo departamente, taip pat e, tiksliai nežino, kas atsitinka su tais duomenimis. Man atrodo, kad keistai, kai komisija viena vertus sako, kad uh, viskas vyksta gerai, sklandžiai, na, o antra vertus yra teikiamas rekomendacijos, jos yra įgyvendinamos. Nors komisija mums ir sako, kad iš esmės susitarimas yra įgyvendinamas gerai. Ir man kyla klausimas, o tai kodėl tuomet kai kurie dokumentai yra visiškai slapti ir mes su jais negalime susipažinti? Tam tikromis sąlygomis aš galėčiau suprasti, kad uh, Tikrai galbūt ne visi uh, Europos parlamento nariai, kurių daugiau kaip 700 turėtų skaityti tos dokumentus ir kad tikrai ne visi tie dokumentai turėtų patekti į spaudą. Bet turiu pasakyti, kad nei vienas parlamento narys negalėjo susipažinti su visais dokumentais. Tai man kyla klausimas, o tai kokios paslaptis yra tose dokumentuose, kad mes negalime su tais dokumentais susipažinti? Uh, Man atrodo, kad tokiu būdu yra pribotos ir mūsų galimybės e, vykdyti savo užduotį, o būtent e, patikrinti, ar e, primtas susitarimas yra tinkamai gyvendinamas, ar jo laikomasi. Mes su tuo neturėtumėm taikstytis. Aš nesu nusiteikusi labai optimistiškai, nes gavome skirtingų atsiliepimų apie tai, ar susitarimas yra įgyvendinamas gerai ar negerai. Mums kyla daug klausimų, juos pateikėme komisijai. Ir komisija į tuos klausimus atsakė, dabar mes pateikėme ir papildomų klausimų. Tačiau šiuo metu man susidaro toks įspūdis, kad susitarimas įgyvendinamas ne visai taip, kaip mes parlamente norėjome. Labai ačiū. E, pane Weber, prašom. Ačiū pirmininkė. Labai norėčiau, norėčiau padėkoti ir poniai Musar už pranešimą, už visą informaciją. Aš e, Išmokau vieną gerą pamoką balsuodama už šį susitarimą pirmą kartą. Supratau, kad antrą kartą taip nebalsuočiau, stebuklų pasaulyje nebūna. Ir mes tikėjomės, kad viskas vyks kiek kitaip. Mes galime susipažinti tik su šviesaja visko puse. Panašu, kad iš to Aiškėja, kad Europolo jungtinė priežiūros institucija dirba puikiai, kaip jūs ir kalbėjote, tačiau antra vertus, aš nelabai kaltinu JAV, kad jos prašo iš mūsų daugiau domenų. JAV daro tai, ką nori. Ir kol mūsų duris yra plačiai atvertos, žymiai plačiau atvertos, negu kad JAV tikėjosi, tai E, iš tikrųjų jie net nepiktnaudžiauja. Mūsų problema visą laiką buvo mūsų pačių institucijos. Jūs teisingai pasakėte, jeigu europiečiai tik vieną kartą paprašė duomenų. Na, galbūt mes taip ir nekovojame su terorizmu, bet viskas turi būti daroma tinkamai. Kaip kad e, daro amerikiečiai, jie saugo visus duomenis savo kompiuteriuose. Ir man atrodo, kad e, galbūt mes net ne viską sugebame įsivaizduoti. Man kyla klausimas, jis galbūt ir e, retorinis, bet vis dėlto, kaip mes dirbame. Aš klausiau, ką jūs pasakėte, jūs e, pripaž... pristatėte ataskaitą, valdančioji taryba ją labai kruopšiai parengė. O paskui pasirodys kitas atstovas ir viską pristatys iš kitos pusės, kalbės visiškai skirtingai. Man tikrai būtų įdomu sužinoti, ką mano komisija. Galbūt kažkas iš komisijos šiandien taip pat pasisakys. Aš kalbu ne vien tik tais apie komisijos pareigūnus, nors jie ir eina um, aukštas pareigas, kai aš kalbu apie komisiją, turiu meni komisarą, nes iš tikrųjų kalbame apie politinę valią. Uh, Ir mes turėtumėm siūsti stebėtojus į JAV, kad žinotumėm, kas vyksta. Turime ten jau stebėtojų, už tai moka Europos mokesčių mokytojai. Galbūt mes visi nors kartą galėtumėm susirinkti ir išklausyti vis vieni kitus, nekaltindami, bet tiesiog padiskutuodami šiais labai svarbiais klausimais, jie aktualus mums visiems. Man atrodo, kad yra tiesiog e, švaistomi pinigai, kai visi veiksmai taip išskaldomi. Uh, Na tikrai nenoriu pasirodyti nemandagi, bet pateiksiu vieną klausimą. Norėčiau sužinoti, ar jūs su komisare Malmström e, kalbėjote apie ataskaitos rezultatus ir kokia buvo jos reakcija. Galbūt mes kažkada irgi turėsime galimybę pasikalbėti su komisare Malmström, ne šiandien, bet ateis laikui. Uh, Aš suprantu, kad jūs nesiniai pradėjote įti savo pareigas, bet, bet galbūt prismatė bent pastarasias valdybos diskusijas su pane Malmström. Panas Trenta Filydės. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti už puikią ataskaitą, ačiū už tai, kad papasakojate, kas vyksta. Tikrai nenoriu kartoti uh, to, ką pasakė anksčiau kalbėjusios kolegės, aš joms visiškai pritariu. Tiesiog pasakysiu, kad mano frakcija, atsižvelgdama į tai, ką išgirdome šiandien ir ką jau įtarėme senokai, pasisako už tokio susitarimo sustabdymą ir ketvirto straipsnio peržiūrą. Aš su nekantrumu laukia ponios Pirš Musar atsakymo į klausimą, ar viskas jau buvo aptarta su komisare, kokia buvo komisarės reakcija. Na, bet kokiu atveju mūsų reakcija yra tokia, kokia pasakiau, mums viskas nepatinka, mes sieksime, kad sustarimo įgyvendinimas būtų sustabdytas ir kad būtų peržiūrėtas ketvirtas straipsnis. Ačiū. Pane Bauer. Ačiū pirmininkė. Ši situacija yra kiek jokinga, kiek neįprasta. Kalbame apie ataskaitą, kurios iš tikrųjų niekas nėra matęs. Ir taip pat kalbame apie kontrolę. Mes esame labai dėkingi poniai Mušar, Musar už suteiktą informaciją, buvo pateikta nemažai klausimų, aš irgi turiu klausimą. Pane Musar sakė, kad buvo pažeistas proporcingumo principas, ji pateikė ir pavyzdį sakė, kad JAV gauna masiškai duomenis, o Europa ne. Ar yra daugiau pavyzdžių, kai buvo e, pažeistas proporcingumo principas? Toks mano, būtų mano klausimas. Ir taip pat dar noriu pasiteirauti, ar būtina pakeisti šį sustarimą ar šią programą. Jeigu aš teisingai supratau, Tai susitarimo trečias punktas yra neteisingas ir jeigu taip, tai kokia pimtimi jį reikėtų keisti. Ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Kągi, tai tuomet norėčiau, kad būtų atsakyta į klausimus, kurios pateikė ir Pane Bauer ir aš, kol kas e, dokumentas dar nėra įslaptintas, sekretariatas jį išplatino, dokumentas yra trumpas, dviejų, trijų puslapių. Dabar dėl sutarties susitarimo. Kai mes diskutavome apie SWIFT susitarimą, tai taip, mes iš tikrųjų galime paprašyti komisijos pateikti pasiūlymą dėl susitarimo sustabdymo, tačiau komisija nėra visiškai pareigota mūsų klausyti. Uh, Jeigu mes pritarėme susitarimui, e, tai nors ir dabar norėtumėm jo taikymą sustabdyti, tai nuo mūsų nebepriklauso. Dar kartą pasakysiu, kad e, man šis klausimas labai aktualus. Jis sekun stebiu nuo pat e, pirmos dienos E, taip pat, kai buvo patikta ataskaita ir praeisiais metais, man taip pat e, kilo klausimų dėl dokumentų įslaptinimo. Galbūt mes turėtumėm peržiūrėti procedūras dėl dokumentų įslaptinimo ir tikrai man labai keista, kad Europolo vadovas savarankiškai gali nuspręsti, kad dokumentas yra slaptas. Uh, Ir vienintelis būdas mums gauti tuos dokumentus, tai yra kreiptis Europos teisingumo teismą. Ir iš savo asmeninės patirties aš pas, galiu pasakyti, kad e, tokio prašymo nagrinėjimas trunka metų metus. Taigi, mane irgi domin, domintų Europos komisijos požiūris Praeisiais metais Europolo jungtinė priežiūros institucija apkaltino vieną narį dėl e, interesų konflikto. Man atrodo, kad toks kaltinimas yra nepriimtinas. Dabar vyksta e, dialogas tarp jungtinės priežiūros institucijos ir Europos komisijos. Tikiuosi, šis klausimas bus išspręstas. Ir man atrodo, pagrindinis aspektas yra štai koks. Šio susitarimo tikslas yra užtikrinti duomenų perdavimą abiejomis kryptimis, bet tokio tikslo neįmanoma pasiekti dėl procedūrų pobūdžio. Ir jeigu iš tikrųjų tai yra tiesa, tai yra labai rimta priežastis prašyti susitarimo sustabdymo. Taigi tikrai norėčiau, kad galų gale komisija pasakytų savo nuomonę. Aš labai nenoromis balsavau už šį susitarimą, nes komisija pažadėjo um, nustoti masiškai perduoti duomenis prabėgus metams nuo susitarimo įgyvendimo pradžios. Bet kodėl kyla tokios problemos? Tai yra e, informacinių sistemų klausimas. Kodėl amerikiečiai tai sugebėjo padaryti, o mes nesugebėjome? Tikiuosi, kad komisija galės paaiškinti. Man atrodo, kad dabar jau atėjo pats laikas tam, kad e, atsakingi politikai pateiktų savo atsakymus. Aš žinau, kad e, buvo bandyta susitarti ir e, su um, komisija, kad pas mus pasirodytų ir komisarė, bet um, komisija pažadėjo komisarę atsiųsti žymiai vėliau, tai yra tikrai nepriimtina. Buvo tiek daug lobistų, kurie įtikinėjo parlamento narius uh, pritarti tam susitarimui. Mes net buvo apkaltinti, kad sukūrėme tam tikrų saugumo spragų. Jeigu viskas yra taip svarbu, tai kodėl komis, komisarė pas mus neteina? Susitarimas e, galėtų būti įgyvendintas geriau, bet vis dėlto reikia kalbėti ir apie patį susitarimą, apie jo tikslą. Tas tikslas nėra pasiektas. Na ir galiausiai dėl skaidrumo. Man atrodo, tai labai rimtas klausimas. Man atrodo, kad visa dokumentų įslaptinimo procedūra yra labai neaiški. Kodėl, tarkim, mūsų duomenys, mano, jūsų duomenys yra masiškai siunčiami JAV? Ir, kas žino, galbūt ateityje bus sudaromos ir sudaromi panaši, panašus sutarimai ir su kitomis šaltimi, šalimis, pavyzdžiui, su Rusija. Uh, Taigi, kodėl e, yra stebimos mūsų e, stebimi mūsų bankų sandoriai ir apie tai perdodami duomenis. O aš net negaliu susipažinti su dokumentais, bet piliečiai turi teisę žinoti, jog galų gale yra siunčiami jų duomenis ir galų gale piliečiai e, turi teisę žinoti, ar yra tinkamai tie duomenys saugomi, tinkamai tvarkomi. Labai ačiū už tai, kad pas mus atvykote, pateik, pristatėte ataskaitą, aš dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, tikiuosi, kad komisija pateiks mus tenkinančio atsakymo. Ir vis dėlto galėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas, ir tikiuosi jūs e, su manim sutinkate, turėtų kuo uh, skubiau paraginti uh, E, komisarę Malmström pas mus atvykti, nors labai gerbiu ir kitus komisijos atstovus. Tikrai manau, kad po diskusijų turėtumėm e, parengti ir rezoliuciją. Taigi dabar suteiksiu žodį Europos komisijai tam, kad būtų atsakyta į klausimus, o paskui suteiksiu žodį mūsų viešniai. Kiek žinau, atvyko ponas Leks ir ponia Maljonė. Nežinau, kuris, kas pasisakys pirmas, prašau. Labas rytas, ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę mm, pakomentuoti, atsakyti jūsų klausimus kaip kuklus valstybės tarnautas. Aš vis tik pasistengsiu mm, suteikti informacijos jūsų tolesniems pamastymams. Čia, man atrodo, yra du klausimai aptariami. Visų pirma, Tai yra pirmas jungtinės priežios institucijos tas, trečioje ataskaita paskelbta prieš kelis mėnesius. Aš taip galvoju, kad tos diskusijos šį rytą bus būtent apie išvadas ir rekomendacijas toje ataskaitoje. Bet yra ir dar platesnių klausimų, atrodo, dėl efektyvumo, viso veikimo, terorizmo finansavimo sėkimo programos TFSP. Mm, dabar visų pirma pradėsiu nuo trečiosios tikrinimo ataskaitos, o po to ir dar kitus komentarus pabandysiu pakomentuoti. Taigi, trečioje tikrinimo ataskaitoje mm, vertinama kaip Europolas vykdo savo pareigas ir, ir sakoma, kad tikrai geriausiai, kiek įmanoma, vykdo savo pareigas ir tikrai žiūrima griežtai, tvirtai um, į visas pareigas dėl asmens duomenų, piliečių duomenų ir tai yra pasakyta trečioje tikrinimo ataskaitoje. Mes, aišku, ir toliau e, dirbsime su DPO kolegomis, nes mes galvojame, kad jų yra labai svarbi papildoma vertė sukūriama, įnešama į bendrą procesą. Tai, tai yra toks mm, komisijos įsitikinimas, kad duomenų apsauga yra labai svarbi ir mes toliau mm, su šią instituciją bendradarbiausime. Ir turiu pasakyti, kad e, tikrai mes visi susitiko e, su 29 straipsnio komitetu ir tie klausimai, kuriuos jūs tik iškėlėte, buvo išsiaiškinti ir, man atrodo, yra dabar sukurtas ir tas pagrindas e, kad būtų tikrai tvirtas, aiškus bendradarbiavimas plėtojimas. Dabar dėl e, antrosios peržiūros ataskaitos klasifikavimo reikia pasakyti, kad klasifikavimas yra dėl klasifikavimo dokumento nusprendžia dokumento autorius. Vienintelė institucija, subjektas, kuris sprendžia, ar dokumentas yra atviro naudojimo, klasifikuotas, slaptas, ar riboto naudojimo, yra tik tai dokumento autorius, niekas kitas. Šiuo atveju pati jungtinė priežiūros institucija nusprendė, tai ne Europolas, ne komisija nusprendė, kaip klasifikuoti šį dokumentą, kokio naudojimas turi būti. Tai labai aišku jums yra pasakyti. Um, Ir aišku, kai yra nusprendžiama įslaptinti dokumentą, po to yra atitinkamos taisyklės, kaip išslaptinti dokumentą. Ir aišku, yra atitinkamos institucijos, kurios priima galutinius sprendimus, bet reikia atsižvelgti į teisinius m, mm, kitus aspektus ir, ir atitinkamose raštuose tai buvo išdėstyta. Taigi, išslaptinimo taisyklės šiuo atveju susiduria su tam tikromis kliūtimis. Visų pirma, kad nėra patenkinamo e, veikiažio sutarimo tarp Europolo ir parlamento. Dėl to labai sudėtinga, aišku, šį klausimą išspręsti, bet tokios yra taisyklės. Aš e, kaip komisijos atstovas negaliu klasifikuoti slepintą informaciją dalytis su tais, kurie neturi galimybių tinkamai dirbti su e, įslapintais duomenimis. Tai yra ir asmens duomenų, tai yra ir duomenų apsaugos elementas taip pat. Uh, Toliau, kalbant apie kovos su terorizmu, su žvalyg, kalbant apie visą žvalgybinę veiklą, dabar taisyklės, kaip dokumentas yra išslaptinamas. Čia reikia visų pirma gauti trečios šalies sutikimą, jeigu yra dokumente tokios informacijos, kuri e, priklauso trečiai šaliai. Visų pirma, ta trečioji šalis turi sutikti, kad tas dokumentas būtų atskleistas viešai, išslaptintas. Ir čia buvo nuspręsta, kad šiuo atveju šio dokumento negalima išslaptinti dėl to, kad yra operatyvinės informacijos elementų jame. Pirmininkė, kalbu ne apie skaidrumą, kalbu apie tai, kad kuomet yra dokumentas įslaptinamas, jis turi būti aiškiai, detaliai išaiškinama, kodėl taip yra padaryta. Šiuo atveju jūs pas, pasakote, kad šiame dokumente yra, visame dokumente yra operatyvinės informacijos, todėl yra įslaptinta. Atsiprašau, pirmininkė, bet mes tikrai neturime nieko bendro su tuo. Čia yra jungtinė priežas institucija, kuri parengė šį dokumentą ir kuri priėmė sprendimą įslaptinti tą dokumentą. Tai yra jų sprendimas, tai yra jų ataskaita. Dabar dėl um, platesnės platesnio pobūdžio klausimų. Aš, aš, aš visiškai gerbiu jūsų vertinimus, jūsų abejonės dėl TFSP sutarimo. Aš čia tikrai, mano funkcija nėra toliau komentuoti tų dalykų. Aš tik noriu pasakyti, kad mm, bendras dabar mm, naujausias sprendimas dėl efektyvumo, e, veiksmingumo šio TFSP susitarimo yra mm, pateikta JAV ir komisijos parengtoje ataskaitoje, paskutinėje antroje ataskaitoje, kuri buvo parengta praeitų metų gruodį. Tai buvo komisija, JAV um, valdžia, taip pat Niderlandų, Belgijos atstovai ir Eurojust vicepirmininko bendras dokumentas. Taigi pusantrų metų buvo bendrai dirbta uh, mes tengiamės su visomis suinteresuotomis šalimis aptarti, tai su Europolu, su JAF išdo departamentu yra atitinkamai ir e, visos imtis sudėtos ir visa analizė yra bendra peržiūros ataskaita, kurioje yra aiškiai padaryta išvada, jog po to, kai buvo įdėktas šis sutarimas ir palaipsniui įdėkti saugikliai, dabar jau šis susitarimas veikia tikrai labai priimtinu būdu. Vėlgi, čia ne aš pats, čia ne komisija um, pasakė, tai tai yra jungtinė struktūra sudaryta iš įvairių subjektų, kuri padarė tokį vertinimą. Aišku, mes labai um, budrus išliekame ir nuolat palaikome ryšį ir su JAF atitinkomis valdžios institucijomis, kad tikrai būtų griežta drausmė, patikimi saugikliai taikomi nuolat. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šeštas straipsnis TFSP susitarimo numato, kad komisija po trejų metų nuo įsigaliojimo turi pateikti bendrą šio susitarimo įgyvenimo e, peržiūros ataskaitą. Ir šią vasarą mes tą ir padarysime. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, jūs norite atsakyti, pavyzdžiui, klausimą dėl sistemos dėl domenų išgavimo? In... E, taip, pirmininkė, 2011 Liepa, praėjus vieneriems metams nuo sutarimo įsigaliojimo, mes per tuos pirmus metus mes būtent siekėme gyventi visas sistemas ir visus saugiklius, bet taip pat atlikti ir išsame analizę, plačias diskusijas, konsultacijas, vesti su suinteresuotais subjektais. Mes parengėme dokumentą, kai patsimenate, buvo komisijos komunikatas, kur buvo įvairios alternatyvos išdėstos dėl ES e lygmens sistemos, sakykime taip. Įvyko nemažai diskusijų, taip pat ir šiame parlamente, taip pat taryboje su suinteresuotais su subjektais, su finansų tyrimo įvairiais subjektais. Ir dabar mes jau artėjame prie pabaigos. Mes baigėme tikrai išsame analizę, kur vertiname visus už ir prieš, visas sąlygas, visą kainą, kiek kainuotų es ligmens sistema. Ir jūsų informaciją galiu pasakyti, kad mes parengėme jau pirmą ataskaitą dėl poveikiai vertinimo. Tyrimą mūsų generalinis sekretorius e, e, komisijai paprašė dar patobulinti kai kurias dalis to teksto ir būtent šiame etape mes dabar ir esame. Mes dabar, sakykime taip, baigiame iki galo renkti, tobulinti tekstą, kur bus visas įvertinimas. O toliau, e, iš tikrųjų, esame labai dėkingi už um, kvietimą ponę Malsprom atvykti į komitetą. Na, jūs kalbate ne asmeniškai komisijos vardu, bet turiu pasakyti, kad jūs neatsakėte mūsų klausimus. E, taip, dėl e, Europinės TFSP sistemos jūs pasakėte, kad jūs, bet, bet tai yra kitas dalykas. Tai yra duomenų saugojimas Europoje. Tai visiškai neapima kito, kito dalyko. Aš kalbu apie konkrečiai apie tą programinę įrangą, kurią naudoja amerikiečiai, ištraukdami informaciją iš mūsų, išfiltruodami duomenys iš mūsų. Praėjo dviejai metai, kai tai ta programa yra naudojama ir mes neturime nieko dar kol kas. Taigi, dar vienas dalykas dėl jūsų e, pastabų dėl antrosios bendrosios pečios. Jūs sakote, kad visi to, buvo tokie laimingi. Aš vis tik tai prisimenu, kad bendros komandos nariai negavo visos informacijos, neturėjo galimybės su visas informacijos supažinti. Ir be to, ne visi tos jungtinės komandos nariai buvo tokie laimingi. Buvo kai kas, kas kvestionavo e, tą poziciją. Taigi, aš noriu pasakyti, kad mes visi kartuojame tos pačius argumentus bet vis nesulaukėme jokio atsakymą iš komisijos. Mm, bet e, dabar paprašysiu ponios Musar e, baigiamąjį žodį tarti, prašom. E, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala za. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, ačiū už visus pateiktus klausimus. Lygiai taip pat esu dėkinga Europos komisijos kolegai. Taigi dabar pabandysiu atsakyti jums visiems. Kreipiuosi pirmiausia Europos komisijos atstovą. Jūs visi kalbėjote apie e, Europos jungtinės priežiūros institucija. Aš galiu pasakyti, kad e, dar tik porą mėnesių, kai aš pradėjau dirbti šį darbą, bet e, visuomet dirbdama su Europolu aš reikalaudavau, kad ši ataskaita nebūtų konfidenciali. Tam tikrą kovą vykdžiau jau kurį laiką už tai ir atrodo, kad dar ta kova nesibaigė. Mes žinome, yra teisės, kokie yra teisės aktai, E, skirtingi jie yra valstybėse narsė Slovenija turi labai gerą priemusią įstatymą dėl galimybės gauti asmens duomenis. Aš e, todėl prašyčiau, kad būtų užtikrintas proaktyvus skaidrumas. Aš manau, kad e, ši ataskaita turėtų būti paskelbta, net jeigu kažkas ir bandys tam tvirtai priešintis. Taigi, vos pradėjusi dirbti pirmininkė, aš e, pareikalavau, kad Europolas daugiau šio dokumento nebeislaptintų. Kur yra ta pirminė nuodėmė? Kodėl taip atsirado? Ši ataskaita buvo įvardinta kaip konfidenciali, jos neje yra slaptų duomenų. Aš suprantu kolegas, kurie gerai atliko savo darbą ir atsižvelgė į visus galiojančius ES teisės aktus. ES galiojančiuose teisės aktuose yra sakoma, kad e, dorojant dokumentą, kuriame yra tam tikras slaptų duomenų skaičius, turi būti užtikrinta šio dokumento konfidencialumas. Todėl mano pozicija ir daugelio e, mūsų jungtinės priežiūros institucijos narių nuomonė, e, kuriai pritarė ir ponė Intveld, yra tokia. Mes niekuomet neturėtume sutikti su tuo, kad dokumentas būtų visas slaptas reikėtų leisti e, bent jau dalis to dokumento išviešinti. Bet būkime nuoširdus, sąžiningi. Aš e, tą antrąją ataskaitą skaičiau ir aš galiu pasakyti labai nuoširdžiai, nieko ten nėra slapto, nieko nėra konfidencialaus. Aš asmeniškai norėčiau jį e, paskelbti, parodyti visuomeniai e, ir apie tai aš kalbu jau kelias savaitės. Tik dabar reikėtų ieškoti susitarimo su Europolu, kad tas dokumentas daugiau nebebūtų laikomas konfidencialiu. Europolas, e, kad gautų tokį leidimą, e, turi kreiptis į e, Junktinės Amerikos valstijas ir į Europos komisiją. Taigi, šiuos klausimus mes bandome spręsti jau visus metus. JAV sako ne, neįmanoma. Europos komisija net nežino, kaip būtų galima e, atsakyti. Aš asmeniškai pabandysiu, kad e, ši kova pasiektų tikslą ir rasti būdų, kad ši ataskaita galėtų būti išviešinta. Deklasifikacijos procedūra nėra visiškai aiški, tačiau akivaizdu, kad kažką daryti reikia. Jeigu nėra aiškios procedūros, reikia galvoti apie tai, e, kokie yra teisės precedentai, kokie yra teisės įpročiai. Būtent e, jais remdamėsi mes e, galime e, teikti atitinkamus užklausimus trečiosioms šalims, o tos trečiosios šalis mums turi suteikti sprendimą. Klausimas jau yra suformuluotas, aš pati labai aiškiai jį pasakiau. Pasakykit tiksliai, kurie duomenys e, turi būti konfidencialūs, kurios ataskaitos, kurie ataskaitos sakiniai turi būti konfidencialūs, bet atsakymo kol kas dar neturiu. Taigi aš, kaip jungtinės priežos institucijos pirmininkė, turėčiau apsimti atsakomybę ir pati priimti sprendimą, kadangi tie, kurie klasifikuoja šį dokumentą kaip konfidencialų, turi turėti galimybę jį deklasifikuoti e, Taigi tai bus vienas iš mano pagrindinių ir artimiausių metų uždavinių. Europos komisija sakė, kad TFTP sutartis praktiškai veikia labai gerai. Taip, aš galiu su jumis sutikti. Iš tiesų, ta sutartis e, e, veikia. Mes suteikėme ją viską, ką tik tai jos nori ir galime pasakyti, kad tas sutartis puikiai veikia. Bet ar jūs e, žinote, kaip duomenys yra perdodami, kokia yra procedūra? E, JAF pateikia prašymą SWIFT, SWIFT e, saugo duomenis, SWIFT persiunčia, duomenis, e, persiunčia prašymą Europolui, Europolas patikrina, ar tie duomenys gali būti perduoti, tačiau Europolas pats nieko iš esmės negali kito padaryti, jis gali tik tai suteikti palankų atsakymą ir leisti SWIFT duomenis perduoti. SWIFT atitinkamai tai ir padaro. Aš asmeniškai negaliu nieko padaryti, kad tos sutarties šeštasis straipsnis būtų pakeistas, nes tas straipsnis yra klaidingas. Aš e, manau, kad reikėtų būti drąsesniems ir e, priimti aiškės juridinės nuostatas. Paklauskime savęs, kodėlgi TFTP sutartis yra reikalinga. Ar ji reikalinga tam, kad būtų uh, E, už e, būtų suteikta darbo e, paštininkams laišk, persiunčiantiems laiškus Junktinėms Amerikoms valstijoms? Kažiai ar toks klausimas gali būti pateiktas? Europolas turi atlikti savo darbą teisingai. Aš nenoriu pasakyti, kad Europolas to nedaro, bet noriu paklausti, ar e, turime kokių ryštingumo požymių ar e, Europolas drįsta Junktinėms Amerikoms valstybėms pasakyti ne. Dėl šių aspektų reikia padiskutuoti. Ar ta ataskaita yra, e, ar tas susitarimas e, yra teisingai pasirašytas, ar jis numato galimybę Europolui elgtis kitaip, negu tik patenkinti kiekvieną kitos Atlanto pusės prašymą. E, mes kalbame apie transatlantinę kovą. Aš pati suprantu, kad reikia kovoti su terorizmu. Aš kiekvieną dieną Slovenijoje susiduriu su uh, E, rimtomis problemomis kasdien dirbu su policija ir turiu spręsti atitinkamus klausimus susijusius su e, nusikalstama veikla. Tačiau jokių būdų negalime taiksytis su tuo, kad automatiškai būtų kontroliuojami absoliučiai visi asmenys ir viskas, kas vyksta ES. Vien tik todėl, kad gali būti įtarimas dėl e, neegzistuojančių faktų. Bet kokiu atveju sprendimas turės būti priimtas greitai šiuo klausimu ir turėsime e, pateikti atsakymą, ar ši ataskaita gali būti deklasifikuota ir ar galėsime išviešinti visus sprendimus dėl duomenų atskleidimo. Aš e, tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus dėl duomenų deklasifikavimo, dėl jų konfidencialumo išlaikymo ir panašiai nes, e, kaip jau sakiau, šie klausimai mums rūpi kasdien, skaitant ir Slovenijoje. Dabar pereinu prie parlamentarų klausimų. Pone Bauer klausi, prašė, kad aš pateikčiau kitų pavyzdžių, kai yra nesilaikoma dvipusiškumo principo. Aš galiu pasakyti, kad mano nuomonė, e, jau tas faktas, kad duomenys gali būti perdodami vos ne bet kam, mane pribloškė. Mane kaip juristė tai tikrai suneramino. Be to, jūs klausite, ar reikia kažką keisti. Aš kaip Junktinės priežos institucijos pirmininkė norėčiau pakoreguoti e, tuos sutarties straipsnius, kuriuose yra kalbama apie duomenų apdorojimo kontrolės e, sistemą da šiandien e, veikianti sutartis e, neleidžia e, iš esmės atmesti prašymą perduoti duomenis. Aš kaip juristė kalbu apie lex sertą. Aš noriu, kad įstatymas būtų neabejotinas. Kaip jungtinės priežos institucijos pirmininkė, be bejonės, dažnai pati savęs klausiu, ką Junktinės Amerikos valstijos nori su tais duomenim daryti. Jeigu skaitėte TFTP sutartį, tai matėte, kad viename straipsnėje yra sakoma, jog negalima e, kaupti duomenų, tai kas yra vadinama data mining angliškai. Bet e, matome, kas vyksta kasdien. E, Junktinės Amerikos valstijos perima visus duomenis. Tai ką daryti su tais duomenimis? Vienintelis galimas sprendimas būtų duomenų kaupimas. Ir aš e, manau, kad reikėtų e, siekti pakoreguoti tą susitarimą su kita Atlanto puse. E, kita kolegė klausė, ar diskutavome tuo klausimu su ponė Malmström. Ne. Ne, kol kas mes negavome jokių e, prašymų, mes sustikome su komisijos nare ir e, kol kas dar ne, neturėjome progų apie tai su ja pasikalbėti. Aš pati jai nusinčiau laišką, kuriame e, kalbėjau apie interesų konfliktą, kuris e, neramina mūsų kolegas, bet kol kas jos atsakymo negavau. Ir baigdama pamažu, e, norėčiau šiek tiek pakalbėti dar kartą apie TFTP sutartį, e, kuri yra aprašyta ir Europos komisijos svetainėje. E, numato konfidencialumo laikymasi ir pagarbą ES piliečių asmens duomenims. Norėčiau atvirai pasakyti, kad taip iš tiesų nėra. Ta sutartis negarantuoja mūsų piliečių asmens duomenų konfidencialumo. Ačiū. Labai ačiū. Iš vertimo supratau, kad sustarime nepaisoma uh, konfidencialumo. Ko gero buvo, kalba, e, buvo kalbėta apie slap, e, privatumą. Kągi dabar dar turime penkias minutės iki kito mūsų darbo tvarkės klausimo svarstymą, taigi siūlau daryti penkių minučių e, pertraukėlę, o paskui posėdžiui toliau pirmininkaus pane Bauer.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 Okay, good morning. I would like to suggest to start. Labas rytas. Teskime darbą, prašyčiau sėstis vietas. So, uh, uh, good morning again. Kągi, dar kartą labas rytas visiems. Dabar e, eikime prie devinto ir dešimto klausimo. Apsikeisime nuomonėmis su um, ES Teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimo ir mokymo agentūra Europolu, o taip pat e, diskutuosime ir su ponu Banfiu, kuris yra CEPOL direktorius. Uh, Taip pat kalbėsime ir su Europolo direktoriumi Weinreit bei šių agentūrų valdybų pirmininkais dėl pasiūlymo dėl Europolo ir CEPOL sujungimo. Iš karto norėčiau atsiprašyti už tai, kad salėje tiek nedaug narių, nes tuo pat metu vyksta balsavimas ir Krim komitete. Vakar bandėme klausimą išspręsti, dėja nepavyko nieko kitaip suorganizuoti mes e, paspartiname šių klausimų svarstymą, nes e, tai yra labai skubus klausimai. Taip pat žinome, kad e, reikia atsižvelgti ir tai, kad netrukus vyks rinkimai į Europos parlamentą. Taigi nusprendėme, kad dabar reikia kalbėti apie Europol ir CEPOL susijungimą. Kaip vyks mūsų diskusija, kokia bus struktūra? Visų pirma, suteiksiu žodį komisijai, kad ji pristatytų pagrindinius pasiūlymo elementus. Tuomet suteiksiu žodį e, pranešėjui Dijas Damera Garcia Konsuguerė, tam, kad jis pristatytų savo nuomonę, toliau suteiksiu žodį mūsų svečiams. Visų pirma, John Mahometan iš e, Europolo valdybos, paskui kalbės CEPOL valdybos pirmininkas, tuomet suteiksiu žodį CEPOL direktoriui Banfiu ir Europolo direktoriui Wainwright. Jie išsakys savo komentarus apie pasiūlymą dėl Europolo ir CEPOL sujungimo. Na ir galiausiai diskusijose galės dalyvauti ir kiti komiteto nariai. Tikiuosi, kad jų po truputį salėje pradės gausėti po to, kai baigsis balsavimas Krim. Kągi, dabar iš karto norėčiau suteikti žodį Europos komisijai tam, kad ji pristatytų pagrindinius savo pasiūlymo elementus. Kas atstovauja komisiją? Pane Amyčiai. Nematau pana Monservici, taigi pane Amyčiai, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami nariai, ponios ir ponai, labas rytas visiems. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti pono Pybę vardu, kuris negalėjo dalyvauti šio ryto posėdėje. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už galimybę suteikti informacijos šiam komitetui apie pagrindinius pasiūlymo elementus. Jie jau buvo pristatyti lybę komiteto nariams, tai padarė komisarė Malmström tą dieną, kai buvo patvirtintas pasiūlymų paketas. Nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, e, Europolo teisinio pagrindo peržiūra įgavo ypatingą reikšmę. Pane Malmström labai um, jautriai atsižvelgė į Europos parlamento raginimą ir 2010 m. pradžia pasakė, kad e, bendro sprendimo procedūra reikės tvirtinti reglamentą, tačiau tam reikia labai kruopšiai pasirenkti, turi vykti diskusijos, e, kuriuose dalyvautų ir Europos parlamento nariai. Vyko ir neformalūs dialogai, kur dalyvavo daug šio komiteto narių, nacionalinių parlamento atstovai, valstybių narių atstovai taip pat e, ir agentūrų, tiek Europolo, tiek CEPOL atstovai. E, remiantis Europolo pasiekimais, Europos komisijos tikslas nuo pat pradžių buvo sukurti tokią agentūrą, kuri būtų, um, kuri labiau atsižvelgtų į piliečių lūkesčius, kuri, kurios atskaitomumas būtų geresnis, kuri būtų, būtų skaidri. Europos parlamentas uh, procese taip pat dalyvauja taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Tai yra labai svarbu, norint e, e, sukurti veiksmingą ar skaidrų teisės aktą. Kaip tarp parlamentinis e, bendradarbiavimas vyks? dėl Europol ir Cepol jungimo. Dėl to turi spręsti patys parlamentai, ne Europos komisija. Tiek nacionaliniai parlamentai, tiek ir Europos parlamentas e, turi prisimti savo vaidmenį, užtikrindami, kad agentūra tinkamai gyvendint savo mandatą ir veiks pagal nustatytą pagrindą. Taigi pasiūlyme yra numatytos štai tokios priemonės. Visų pirma, dėl ex ante vertinimo. Uh, Europos parlamentas šiuo metu jau yra biudžetinė institucija visoms agentūrams ir mes siūlome, kad Europolo valdyba turėtų konsultuoti su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais dėl agentūros daugiametės e, darbo programos. Tokiu būdu e, būtų galima surenkti strateginius debatus apie tai, kokie kaip turėtų dirbti agentūra. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gaus Europolo e, neįslaptintas grėsmių ataskaitas, taip pat dokumentus apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas su kitomis agentūromis, taip pat bus patikta ir strateginė analizė dėl Europolos, e, Europolo tikslų. Esant reikalui, Europos parlamentas gaus ir išsamesnės informacijos. Taigi Europos parlamentas galės teikti prašymą susipažinti su uh, E, Europolo saugomais slaptais duomenimis. Kokios bus procedūros? Jos bus nustatytos darbo tvarkos taisyklėse tarp Europos parlamento ir Europolo. Dabar dėl ekspost priežiūros tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai gaus visas veiklos ataskaitas ir vertinimus, tyrimus, kurios atliks Europolas. Taip pat Europos parlamentas galės pasikviesti Europolo direktorių ir valdybos direktorių. Ir tai galės būti daroma per, per tarp parlamentinius formus. Na ir galiausiai Europolo direktorius atsiskaitys Europos parlamentui apie savo veiklą, kai jo bus paprašyta tai padaryti. Uh, Dabar pereisiu prie mūsų antro tikslo, o būtent, kad Europolas veiktų dar efektyviau ir padėtų valstybėms narėms kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Valstybėms narėms reikia gauti daugiau duomenų, kaip kad nurodyta Stokholmo programoje. Europolas turėtų tapti tam tikrų uostų, e, tam tikrų pagrindų keistis duomenimis apie sunkius nusikaltimus. Taip pat bus patikslint numatytos valstybių narių prievalės teikti duomenis Europolui. Taip pat yra numatytos ir paskatos dėl tikslinės finansinės paramos vykdant atskirus tyrimus, atsižvelgiant į tai, kas jau šiandien vyksta um, toje srityje, kaip kad, tarkim, kova su euro klastojimu. Taip pat uh, Europos. Europos parlamentas uh, kiekvienais metais gaus uh, informacijos apie tai, kiek ir kokių duomenų pateikia valstybės narės. Vis dėlto nepakanka vien tik tais duomenų ir būtent dėl to pasiūlyme, pasiūlymo tikslas yra pagerinti analitinius gebėjimus, reikėtų geriau valdyti duomenis. Taip pat pasiūlyme labai aiškiai yra nurodyti tikslai, e, kokiais tikslais yra tvarkomi duomenys, iš, kur, iš kokių šaltinių duomenys gaunami ir kas turi prieigą prie duomenų. Uh, Pasiūlyme yra išdėstytos asmens duomenų ir duomenų subjektų kategorijos. Tai yra, kokie duomenys gali būti renkami, naudojantis kokiamis procedūromis. Kai įsigalios šis naujas teisės aktas, Europolas galės įvardinti ryšius tarp atskirų duomenų rinkinių ir tokiu būdu bus galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie nusikalstamumą, apie veiklos būdus, tendencijas ir tokiu būdu bus um, išvengta duomenų saugojimo dubliavimuose. Taigi bus užtikrintas didesnis saugumas Europos teisingumo erdvėje. Taip pat e, yra pripažįstama, kad Europolas likščiau gerai dirbo šioje srityje, bet aš dar norėčiau paminėti ir keletą papildomų mūsų pasiūlymų elementų. Mes sieksime didesnio skaidrumo ir teisinio aiškumo. Uh, Ir pirmą kartą visos pri procedūros principai dėl domenų apsaugos bus išdėstyti viename e, teisės instrumente. Domenų apsaugos taisyklės remiasi 2001 metų 44 reglamentu, kuris yra taikomas visoms ES institucijoms ir agentūroms. Tuo pat metu yra pripažįstama pripažįstamas duomenų saugojimo ypatingumas teisėsaugos srityje ir yra numatytas specialus režimas Europolui. Europos duomenų apsaugos ombudsme, ombudsmenas bus atsakingas už as, tai, kaip Europolas tvarko ir saugo asmens duomenis. Europos duomenų apsaugos ombudsmenas atitinka visus kriterijus, kuriuos nustato teisingumo teismas. Taip pat jis turi ir atitinkamas kompetencijas užtikrinti veiksmingą priežiūrą. Dabar kaip bus galima susipažinti su Europolo duomenimis? Bus vadovaujamasi hit-no-hit -no -hit sistema. Taip pat vis dėlto, jeigu E, asmo norės susipažinti su, su duomenimis, jis turės pateikti atitinkamą prašymą ir turės būti laikomasi visų saugiklių bei garantijų. Europolas yra įpareigota suteikti asmeniui duomenis apie tai, kokie duomenis yra, apie jį yra tvarkomi ir saugomi. Tačiau kai kuriais atvejais tok, susipažinimas tokiais duomenimis bus ribotas dėl saugumo sumetimo. Europo, kiekvienas e, pilietis galės kreiptis į Europolą prašydamas kompensacijos, jeigu e, jam bus padaryta žala arba jo duomenys bus tvarkomi neteisėtai. Reikia užtikrinti kiek įmanom pačią aukščiausią e, saugumo standartą, kai kalbame uh, apie aukų nukentėjusių asmenų vaikų duomenis. Tokie duomenis gali būti tvarkom tik esant ypatingam, ypatingoms aplinkybėms. Taip pat yra draudžiama rinkti duomenis apie seksualinį gyvenimą, religiją, rasę ir taip toliau. Tai vadinamieji jautrus duomenis. Kalbant apie Lisabonos sutartį, Europolas toliau nebegalės disk, e, dėrėtis dėl susitarimus trečiosiomis šalimis, dėl asmens duomenų suteikimo. Vis dėlto bus galima e, bendrauti su trečiųjų šalių teisės saugos institucijomis, tačiau asmens duomenys trečiosiom šalims gali būti perdodami tik remiantis tarptautiniais sustarimais, kurios yra sudarusi ES su Europos parlamento sutikimu arba adekvačiais Europos komisijos sprendimais arba Europolo bendradarbiavimo susitarimais. Tik e, kai yra labai rimtų saugumo priežasčių, gali būti taip, kad Europolo direktorius galės perduoti asmens duomenis be šankstinio sutikimo. Tam, kad būtų galima pagerinti veiksmingumą, Europolui tenka nauja užduotis dėl um, pareigūnų rengimo. Tai užtikrins glaudesnius ryšius tarp e, paramos policijos bendradarbiavimui viena vertus ir paramos pareigūnų mokymui iš kitos pusės. Tai yra būtina norint užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą praktikoje. Uh, Dėl to Europolas galės dalyvauti teisėsaugos pareigūnų sistemoje, kurią pasiūlė Europos komisija, tikdama kartu šį pasiūlymą dėl reglamento bus sukurtas naujas departamentas, kuris vadinsis Europol akademija. Ir šio departamento dėka Europolas prisims atsakomybę už teisės saugos pareigūnų mokymą visais lygmenimis. Kalbu ne vien tik tais apie aukščiausių pareigūnų mokymą, kaip kad yra šiandien. Visi teisės saugos pareigūnai turėtų būti susipažinę su teisės saugos instrumentais, taip pat ir Europolu. Uh, naujų teisės saugos pareigūnų, muitinių pareigūnų mokymas, taip pat jau dirbančių pareigūnų mokymas apie ES teisės saugos aktus pagerins e, tarp valstybinį bendradarbiavimą kovoje su sunkiais nusikaltimais. E, Taip pat norima teikti e, specializuotą mokymą apie Europos prioritetus kovojant su sunkiais nusikaltimais, kaip kibernetiniai nusikaltimai, pinigų plovimas ir taip toliau, atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių mokymo poreikius. Na ir galiausiai dėl valdymo ir atskaitomumo. Europolas yra viena iš agentūrų, kurių teisinis pagrindas bus peržiūrėtas, tai padarys Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija. Ir e, dėl to buvo nuspręsta praėjusiu metu vasarą. Remiantis bendroji požiūrių buvo peržiūrėta valdymo struktūra. Čia pateiksiu kelias pastabas dėl valdymo, e, dėl valdybos struktūros. Ji bus keičiama atsižvelgiant į Teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimą ir mokymą. Bus ir mokslinis komitetas mokymo klausimais Tai yra svarbu norint užtikrinti pač, pačius aukščiausius mokymo programų standartus. Remiantis dabartiniu teisiniu pagrindu, taryba viena skiria e, e, Europolo direktyv, e, direktorių ir valdybos pirmininką. Ateityje tai direktorius skirs valdybą. Vėlgi tai padės užtikrinti geresnį atskaitomumą ir Europos parlamentas uh, galės pasikviesti pas save e, įklausimą kandidatus. Aš suprantu, kad labai trūksta laiko, taigi baigsiu savo pasisakymą, baigiu, baigiu savo pasisakymą ir dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū. The... Turime mažiau nei valandą vis visoms diskusijoms šio klausimu ir, ir parlamento nariai turės pasisakyti dar po to, kai prelegentai mūsų visi pakalbės, tai prašysiu visų kalbėti trumpai. Visų pirma, e, suteiksiu žodį ponui e, Dijas Demera, mūsų pranešėjui, kad jis pristatytų savo įžanginės mintis. Muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, pirmininkė. Prieš e, imdamasis šio klausimo esmės, aš visų pirma gal štai ką pasiūlyčiau. E, gal būtų galima išgirsti visų pirma tarybos poziciją, o paskui suteikti žodį man. Tai noriu tada paklausyti tarybos, ar jie norėtų e, pasisakyti dabar, kas atstovauja tarybai. Ar jūs pasisakytumėt dabar? Ačiū pirmininkančio šalies vardu. Norėčiau pasakyti, kad gavome mm, Lybė komiteto e, pirmininko raštą mano ministrui dėl e, šio pasiūlymo ir yra svarstomas dabar tas raštas ir mano ministras atsakys kaip galima greičiau. Rytoj, kad susitikime bus svarstomas šis klausimas, tai aš taip pat galvoju, kad ir birželio, mėnesios, birželio mėnesio teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos šis klausimas bus aptarimas. Taigi daugiau aš negaliu ką pridurti. Tai reiškia, kad po ryto susitikimo ir po birželio teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos žinosite daugiau ir galėsite mums papasakoti papasakoti daugiau. Gerai, ačiū. Tai dabar pranešėjų žodis. Taryba savo žodį tarėjau. Ačiū, pirmininkė. Tada labai trumpai kalbėsiu. Porą pastabų visų pirma įžanginių. Noriu pasakyti, kad man atrodo labai gaila, kad galvojant apie teisės akto vertimą į oficialias kalbas, tai buvo padaryta tik tai vakar po piet ir tik po um, atskiro prašymo. Tai aišku, kad tokiomis sąlygomis yra nepaprastai sunku e, dirbti rimtai ir drausmingai. Aišku, tai nepasteisnimas, kadangi jau seniai dirbame šio klausimu. Ir pakankamai seniai jau galvojame apie tai, kaip būtų galima tokią labai svarbę teisėkūrinį iniciatyvą įgyveninti. Turime Europos policijos agentūrą, turime Europolą ir aišku, Europolo e, teisinės nuostos negalėtų būti uh, vien tik tai tarybos rankose, nes tai labai tuomet su, bus sudėtingas klausimas, labai pažeidžiamas tampa tuomet Europolas. Man atrodo, kad Europolui reikalinga užtikrinti tinkamą teisinį statusą, tinkamas teisinę poziciją pagal reglamentą. Ir priešimdamasis kitų klausimo aspektų, aš noriu pasakyti, kad uh, Yra reglamente 14 skyrių. Teisėkūnis pasiūlymas yra iš 14 punktų. Ir yra naujas elementas, kuris pakankamai yra kontroversiškas mm, teisėkūrinėme pasiūlyme, trečiame skyriuje, taigi tai yra tas visas jungimo klausimas. Aš tikiuosi, kad dėl šio aspekto mm, bus išsamesnės diskusijos būtent mūsų darbo atverkėje, mm, lybės komiteto darbo atverkėje 10 punktų ir numatytas tas klausimas, tai yra sujungimo klausimas ir bendrai teisėkūrinio pasiūlymo tekstą dar galima tobulinti. Pavyzdžiui, dėl vykdomo komiteto ir administracinės valdybos, e, tie dalykai nebuvo įtraukti į tarybos sprendimą ir aišku, kad dėl šių klausimų mes norėtumėm tarti savo žodį, bet to dėl direktoriaus skirimo Europos parlamentas ne, negalės dalyvauti atrankos procese. Po tarybos sprendimo buvo pateikti tos trys kandidatūros administracinė valdyba ir dabar mm, atsižvelg, įvertinus, ką komisija siūlo, būtų tik tai viena kandidatūra administracinė valdyba. Iš pradžių mes nieko nesakėme dėl tokio pasiūlymo, bet aš manau, kad mm, turėtumėm išsakyti aiškę poziciją dėl Europos parlamento vaidmens bendrai šiame skirimo procese narėse, konkrečiai ne dėl kandidatūrų atrankos, bet dėl pačio skirimo proceso. Man atrodo, kad um, labai svarbu galvoti apie parlamentinės kontrolės įgyvendinimą čia. Ir um, teisėkurno pasiūlymo būtent šį aspektą reikėtų smarkiai patobulinti. Uh, Mes e, norime turėti efektyves parlamentinės kontrolės um, funkcijas, ne tai, ką ponia Amyčiai minėjo kaip eksantė, ekspost, bet uh, mums reikia labai aiškios formuluotės būtent dėl parlamentinės kontrolės, parlamentinės priežiūros. Parlamento, e, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų vykdoma uh, parlamentinė kontrolė į priežiūrą yra labai svarbus elementas ir mes turime užtikrinti, kad tai būtų tikrai efektyvus procesas. Toliau dėl informacijos, kaip su jie elgiamasi, kaip jį tvarkoma. Europolo darbo esmė yra darbas su informacija. Europolas gauna informaciją ir todėl reglamentas turėtų įtvirtinti geresnį e, informacijos judėjimą iš valstybių narių Europolui. Taip pat tai kaip e, duomenys analizuojami ir tvarkomi, e, visi saugumo aspektai, aišku, čia reikės atitinkamų visų saugiklių ir garantijų. Mums patinka tai, kad yra geresnė apsauga, kad yra stiprinama asmens duomenų apsauga. Pirmą kartą aišku, netaip yra su darybos sprendimu, bet pirmą kartą yra paminėtas ir Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Dabar prieš pereidamas prie konkrečių komisijos pastabų, aš dar norėčiau štai ką pasakyti. Aišku, yra tokių kolegų, kurie dirbsiu šio klausimu kaip šešėliniai pranešėjai, tai aš jiem norėčiau pasakyti, kad e, visuomet su jūsų paslaugoms galėsime surenkti tiek neformalių sutikimų, kiek tik tai jų prireiks tam, kad galėtumėm realiai susitarti visi, kad galėtumėm įveikti nuomonių skirtumus. Mm, aišku, reikėtų galvoti apie kažkokią tai ir, ir laiko perspektyvą, apie kažkokius tai terminus. Turėtumėm nepamiršti Euro, Europolo bendrai mm, tvarkaraščių ir reikėtų siekti užbaigti šį darbą iki mūsų kadencijos pabaigos. Taigi, kaip sakiau, tikrai esu pasiryžęs dirbti su jumis kaip galima glaudžiau, kad išspręstumėm sus klausimus dabar. Pone Myčiai, Viktorijai, noriu štai ką pasakyti. Labai džiaugiuosi, kad būtent ji atstovavo komisijai, nes ji tikrai profesionaliai yra, ji puikiai išmano šios klausimus, ji yra gerai susipažinusi su Europolo darbu. Man tikrai buvo labai džiugu dirbti su ja, jau kurį laiką dirbame kartu. Dabar dėl klausimo esmės. Visų pirma, dėl visos teisinės bazės Aš gal nekalbėsiu apie šaltinius, bet aišku, abiejų organizacijų vadovai pasisakys. Aš ypač lauksiu Sepol komentaro dėl 87 ir 88 straipsnių. Yra klausimų dėl šių straipsnių naudingumo. Aišku, galima diskutuoti tuos dalykus, bet teisinė bazė be abejo bus mūsų diskusijų objektas. Sutinku su ponė Amičiai kad parlamentinė priežiūra turi būti stiprinama ir įtvirtinama. Dėl antro tikslo, ką jį paminėjo, tai yra, kad būtų efektyviau kovojama su organizuotu nusikalstamumu ir kad būtų geresnis bendarbiavimas tarp valstybių narių. Aš manau, kad tai yra absoliučiai e, esminis dalykas siekiant e, galvojant apie paties Europolo struktūros stiprinimą, mes tikrai turime turėti daug patikimesnę teisinę struktūrą, ypač kai eina kalba apie mm, duomenų gavimą, tvarkymą, ypač kai tai yra asmens duomenys. Taigi mums reikia atitinkamos duomenų apsaugos sistemos, kuri būtų efektyvi, daug tvirtesnė, patikimesnė. Uh, su daug geresniais saugikliais. Dabar dėl mokymo. Gal geriau būtų, kad aš atidėčiau kitoms diskusijoms savo pastabą šio klausimu, kad visų pirma dabar turėtumėm galimybę išgirsti Europolo, Cepolo atstovų, vadovų, valdybų vadovų bet e, trumpai galiu užsiminti ir raštu, ir, ir e, diskusijose visuomet asmeniškai aš pasisakiau prieš sujungimą. Tačiau nežiūrint to, kad esu prieš tokį pasiūlymą dėl sujungimo, žinoma, aš esu pasirengęs uh, diskutuoti šį klausimą, esu pasirengęs išklausyti ir priešingų argumentų ir galvoti, kokia čia būtų manevro laisvė. Uh, kuri leistų užtikrinti visą teisinę tą bazę, visą struktūrą abiem institucijom tinkamai dirbti. Taigi, Dėkoju komisijai, o dėl tarybos galiu tik tai apgailę stauti, kad tik tiek jie galėjote pasakyti, nes jeigu dabar taryba ateina ir pasako, kad jie dar tik tai analizuoja pana Lopes Agila raštą ir laukia mm, rytojus ar dar kažkada, iki jie galės atsakyti, išanalizavę tą raštą, tai galbūt negausime to atsakymo iki birželio. Tai aš manau, kad atsakymas e, netenkinantis. Mes visi puikiai žinome, kad tai yra klausimas, uh, kurio, kuris diskutuojamas, analizuojamas ir, ir taryboje valstybių narių atitinkama informacija yra. Mes puikiai žinome, yra 16 valstybių narių pasiūlymas dėl sujungimo, tai negali sakyti, kad tik rytoj bus diskusijos, o po to tik tai bus atsakyta ponui Lopes Agilar. Aš esu šio klausimo pranešėjas ir kaip pranešėjas noriu pasakyti pirmininkaujančiai valstybei kad e, jie turi įsipareigoti spręsti šį klausimą, negali e, tik tai pasakyti, e, pasiteikim, pažiūrėkime, kas įvyks rytoj. Tai tiek, ačiū. Ačiū už tokią aiškę nuomonę šiais klausimais. Labai svarbu pradėti diskutuoti apie tai. Aš dabar norėčiau paprašyti pono Omahonį, kuris yra Europolo uh, valdybos, e, priežiūros institucijos vienas vadovų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėt galimybę kreiptis į komitetą, kuriame yra kalbama apie e, galimą Europolo ir Spolo sujungimą. Jau nuo pat pradžių buvo sakoma, kad e, ši tema yra valdyboje uh, aptariama detaliai ir dabar e, Europos komisijoje siūloma e, išsamei aptarti šį klausimą. Mes norėtume pabrėžti, kad šiandien pristatytos e, pozicijos esmė turėtų būti pateikta raštu po to, kai įvyks valdybos posėdis gegužės 23-24 dienomis ir po to, kai valdybos nariai turės galimybę tą klausimą aptarti kartu. Uh, 2013 e, m. kovo 27 d. šis pasiūlymas buvo paskelbtas ir aš e, pasiūliau, kad šis klausimas e, būtų pradėtas svarstyti raštu. Ir taip mes pradėsime kalbėti formaliau apie SEPOL ir Europos jungimą. Bendrai galiu pasakyti, kad dabar valdyba nepasisako už Europolo ir Sepolo sujungimą. Išsakysiu pagrindinės priežastis, kurias išsakė valdybos nariai, kurie pateikė tokias nuomonės. Šios dvi agentūros, Europol ir Cepol, e, iš esmės turi skirtingus įgaliojimus, kurie nesidubliuoja. Mūsų nuomonė, Cepol įgaliojimai yra kur kas platesni negu Europolo, nes Cepol apima nusikaltimų prevenciją, E, teisėjas saugos ir teisėjas varkos institucijų e, veiklos e, per sieną aspektą, skirtingų institucijų kontrolę, mokymo organizavimą, stengiantis užtikrinti demokratinės teisės ir saugiklius, ypač Europos policijos pareigūnų mokymą reaguoti į krizės ir į nekrizinių aplinkybių, ne, nekrizinėmis sąlygomis susidariusius sunkumus. SEPOL vienas iš pagrindinių uždavinių e, tarsi būtų įtraukti į Europolo misiją pagal 88 straipsnį. Tai dabar SEPOL leidžia valstybėms narėms sustiprinti E, policijos pajėgas ir kisas įsietvarkos institucijų pajėgas per bendradarbiavimą, taip galima geriau kovoti su įvairiais e, e, reiškiniais, tokiais kaip terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas, kurie yra aptariami Europos Sąjungos politikoje. Jeigu SEPOL ir Europol būtų sujungti, gali būti, kad Europol nebeturėtų galimybės tirti pakankamai dėmesio savo pirminiams uždaviniams, kurie buvo nustatyti jį steigiant. Kova su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu sulaukia visuomenės ir, visuomenės ir politikų dėmesio. E, turbūt mokymas e, taptų antrailės reikšmės uždaviniu ir e, vėliau jo mastai sumažėtų. Abiejų agentūrų pareigūnams reikia ypatingos kvalifikacijos. Mes turėtume stengtis paremti šias organizacijas, nes jos prisideda prie kovos su terorizmu, o kita vertus jos organizuoja mokymus, kur mūsų nuomonė e, šios dvi sritis negalėtų būti sulietos, jos turi priklausyti atskiroms agentūroms. Europos Sąjungos e, komisija mano, kad e, agentūros turi būti sujungtos, jeigu jų uždaviniai dubliuojasi. Europol ir CEPOL atveju taip nėra, todėl Europos komisijos e, pasiūlymo šiuo atveju mums pritaikyti negalima. Mes neįsivaizduojame, kaip šios funkcijos galėtų būti paskirstytos stambesnėje agentūroje. Valstybių narių delegatai taip pat išreiškė susirūpinimą, ar ši siūloma priemonė leistų iš tiesų sutaupyti lėšų ir dirbti efektyviau. Europos komisijos pasiūlymas nėra pakankamai detalus ir jame nėra atsižvelgiama į tai, kokį poveikį atneš šie nauji e, uždaviniai išplaukiantys iš naujų Europos pareigūnų mokymo planų. Bet to neaišku, kokių resursų tam reikėtų. E, reikia suprasti, kad e, trūkstant resursų po naujai instancijai, kurias yra po agentūrų sujungimo, E, iškils grėsmė pagrindinių įgaliojimų realizavimui. Europol ir Sepol e, tarpusavyje labai glaudžiai bendradarbiauja, be to CEPAL bendradarbiauja glaudžiai su valstybėmis narėmis ir kitomis ES agentūromis. E, jeigu agentūros būtų sunktos, CEPAL taptų nebematoma ir jai būtų sunku įgyvendinti dabartinius prioritetus. Valstybės narės e, turbūt taip pat nukentėtų, nes nebegalėtų naudotis e, europinėmis mokymo galimybėmis specialistų rengimo galimybėmis. Sepolo veiklos didelę dalį vykdome ne tik kartu su Europolu, bet ir su kitomis Europos agentūromis, tokiamis kaip Frontex. Stoholmo programoje yra įvardindamos Europol pagrindinės užduotys. E, tarp jų ir bendradarbiavimas teisėjai atvarkos e, ir teisėjai saugos sistemoje. Bet apie mokymą čia nekalba. Čia Cepol ir Frontex e, atlieka pagrindinį vaidmenį rengiant uh, E, sienos apsaugos pareigūnus, policijos pareigūnus, užtikrinant Europos dimenciją mokyme. Ir e, bendrai tada būtų galima sakyti, kad plačiau jungiant agentūras reikėtų įtraukti ir Frontex. Pas, gal pasiūlymą Europol pakeitimas neatitiktų Europos parlamento ir tarybos anksčiau priimtų sprendimų Ir e, dabar atrodo, kad pasikeitus e, statusui agentūros parlamentas ir taryba galėtų koreguoti jo statutą. Naujai Europol agentūrai e, tektų atlikti naujus darbus kitomis sąlygomis. Šis sujungimo atvejis šiuo atveju mums atrodo tikrai abejotinai reikalingas. Turime kalbėti apie deramas dėrybės su valdyba, e, ypač kai kalbame apie SEPOL. Europos komisija yra pateikusi tam tikrų pasiūlymų dar prieš paskeldama savo poziciją, tačiau Europos komisija nesižvelgia į valdybos poziciją pakankamai aiškiai. Prieš baigdama savo pasimasakymą aš norėčiau pakartoti, kad tokia yra valdybos delegatų nuomonė. Ji yra pateikta raštu Šios išvados, šios nuomonės yra kol kas preliminarios. E, jas finalizuosime tada, kai šis klausimas bus išsapusiškai aptartas valdybos posėdėje. Ačiū. Man ypač patinka ta mintis, kad Frontexą irgi būtų galima įtraukti. Dabar norėčiau e, paprašyti, kad e, Sepol valdybos narys taip pat kreiptųsi į mus. Good morning. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. E, Europolas buvo įkurtas remiantis komisijos e, iniciatyva, dabar siekiama apjungti CEPOLą ir Europolą. Kai vyko 29 valdybos e, susitikimas, buvo kalbėta apie štai ką mes nelabai norime CEPOLO ir Europolo sujungimo. Šis sujungimas reikš, reikštų, kad būtų žymiai sunkiau bendradarbiauti su nacionaliniais, um, nacionalinėmis um, mokymo agentūromis. Dabar dėl abiejų agentūrų kompetencijų ir agentūrų tinklų. Valstybių narių lygmenių jie labai skiriasi, ypač turint omeny valdymą. Antra išvada. Dėl e, pasiūlymo. Nelabai realus pasiūlymas e, personalo atžvilgiu. Dar, dabartinis darbo krūvis, kuris tenka administracijos pareigūnams, e, ateityje taps didesnis. Ir nepanašu, kad dabar dirbantis pareigūnai susidoros vieni su visų krūviu. Taip pat tai dar nebuvo iš esmės paskaičiuota, kiek kainuos personalo paskirimas. E, komisija tokių paskaičiamų netliko. Trečia. Kalbant apie CEPAL valdymo struktūrą, čia neįmanoma daugiau sutaupyti, negu kad jau padaryta per pastaruosius metus. Ketvirta. augantis kaštai susiję su mokymo veikla. Kalbant apie CEPOL mokymo veiklą, ją ja, iš esmės organizavo ir vykdė valstybės narės. Valstybės narės taip pat prisijama didžiulę išlaidų dalį. Ir kyla klausimas, ar, tarkim, vietinių seminarų uh, organizavimas dar galės būti vykdomas apjungus Cepolą ir Europolą. Penkta. Tas bendradarbiavimas tarp Europolo ir e, Cepolo šiuo metu yra geras ir tai yra dar vienas argumentas prieš agentūrų sujungimą. Europolo ir Cepolo veiklą būtų galima koordinuoti, traukiant ir kintas agentūras. Toliau Europos, tiksliau, Cepolo valdyba nori pateikti savo atskirą poziciją prieš Europolo ir Cepolo sujungimą. Mes kreipiamės Europolo direktorių, taip pat ir į valdybų pirmininkus tam, kad būtų pristatyta bendra pozicija visais lygmenimis vykstant teisėkuros e, pozici... E, procedūrai. Dublinė kovo mėnesį dėl to buvo susitarta Cepolo valdyboje. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Banfiu, kuris yra Cepol direktorius. <clears throat> Honorable members of the Libe committee, dear ladies and gentlemen, I also would like. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo dėkingumą uh, už galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir pasidalinti e, nuomonėmis, kaip kad, pavyzdžiui, visiškai nesiniai sakė CEPOL valdybos pirmininkas, džiaugiamės, kad galime išsakyti savo nuomonę tokia aukšto politinių lygmenių. Man atrodo labai svarbu uh, nebekartoti to, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos, jie praktiškai pasakė viską, ką aš norėjau pasakyti. Taigi aš vieną vertus galiu pasakyti, kad kalbėsiu trumpai, antrą vertus tiesiog papildysiu jų pasisakymus. Kaip jau buvo sakyta per pastaruosius trejus metus, nuo 2010 metų CEPOL pripažino, kad reikia pokyčių Ir nuo 2010 metų iš tikrųjų vyksta daug pokyčių, mes pageriname valdymą, pirmininkas sakė, kad mes sugebėjome sumažinti Europos policijos um, koledžo kaštus, mes pasiekėme nemažai pažangos, sumažinę valdybos posėdžių skaičių nuo 5 iki 2. Dabar iš tikrųjų vyksta ar mažiau darbo grupių, mes e, supaprastiname valdybą. Supaprastiname visą valdymo struktūrą. Toliau dėl finansavimo išteklių. Mes siekiame policijos koledžo didesnio veiksmingumo pasikeitė mūsų studentų skaičius, mes nuo 2011 metų naudojame pačias naujausias technologijas. 2011-2012 metai. 11-12 metais padaugėjo ir studentų virtualiose, virtualiose klasėse, ne vien tik tai įprastinėse klasėse. Taigi, mes e, atsižvelgėme į Europos parlamento kritiką ir pagerinome CEPOL atskaitomumą. Norėčiau pasakyti, kad 2012 metais buvo atlikta 13 audito mes esame labiausiai tikrinama ES agentūra ir mes labai džiaugiamės, kad atlikus visus 13 išorinių tyrimų paaiškėjo, kad SEPOL veikla kuo puikiausia. Taigi mes e, tikrai veikiame gerai. Dabar dar viena pastaba. Dėl CEPOL mokymo požiūrio jis yra visiškai integruotas į europinį požiūrį. Mes atsižvelgiame į tai, e, kas vyksta taryboje, parlamente, kitose institucijose. Taip pat mes atsižvelgėme į tas naujausias grėsmes, kurios susijusios su organizuotu nusikalstamumu, vadovaujamės ir Stokholmo programa yra sukurta ir kontaktų grupė TVR srityje, ji padeda užtikrinti geresnį mokymą ir veiklos koordinavimą. Na ir dar keletą žodžių apie bendradarbiavimą tarp Europolo ir Cepolo. Niekada tas bendradarbiavimas nebuvo toks glaudus kaip per pastaruosius metus. Mes tikrai galime pasitikėti Europolo profesiniu indėliu, e, identifikuojant e, sudarant e, mokymo programas dėl sudėtingų, sunkių nusikaltimų tyrimo, taip pat naujos politikos ciklo. Taip pat e, kiekvienais metais e, prie CEPOL veiklos prisideda ir įvairūs ekspertai. Buvo kalbėta apie tai, kad abiejų agentūrų mandatai skiriasi. Cepolas daug dirba, apie 30 procentų jo veiklos sudaro veiksmų koordinavimas sunkių nusikaltimų srityje, 70 procentų mokymo srityje, kas nepatenka į Europolo mandatą. Ponios ir ponai, tarp Europolo ir Cepolo direktoriai pasiekė susitarimą dėl būsimo pareigūnų mokymo. Mums reikia tinkamo sprendimo, turime užtikrinti, kad ir ateityje galėsime tinkamai atsižvelgti į didėjantį teisės saugos pareigūnų mokymo poreikį. Taigi, visų pirma, norėčiau jūs paraginti galvoti ne, ne apie taupimą reikėtų pagalvoti apie tai, kad investicijos į pareigūnų mokymą reiškia investicijas į Europos saugumą ateityje. Ačiū. Ačiū, o dabar Rob Wainwright, Europolo direktorius. Prašom. Thank you very much, Madam Chair. Good morning, colleagues. Um... Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, gerbėmi europarlamentarai. Dabar dėl Mm, pasiūlymą. Aišku, pirminės pastabas norėtumėm išsakyti vėliau. Mm, norėsime plačiau dalyvauti diskusijose. Mes, aišku, stengsime prisidėti prie e, bendro darbo per atimiausius mėnesius padėti pranešėjų, kadangi labai svarbus yra šis pranešimas dėl Europolo reglamento. Dabar dėl to pasiūlymo siekis yra pagerinti Europolo operatinį efektyvumą, bet skaitomumą parlamentui, užtikrinti duomenų apsaugos aukšto lygį, užtikrinti efektyvius valdymo sutarimus. Ir aišku, kad yra visai lė svarbių įdomių pasiūlymų komisijos komunikate, ta kryptimi ypač dėl operatyvinio efektyvumo efektyvumo šios agentūros didinimo. Uh, turint omenyje, kad e, grėsmės yra sudėtingesnės, e, didesnės, ypač iš organizuoto nusikalstamumo pusės, e, jos nuolat auga ir dėl duomenų apsaugos saugiklių mes analizuojame tos pasiūlymus detaliai, būtų kai kuriais atvejais labai naujų, labai esminių pasikeitimų palyginti su dabartiniu duomenų apsaugos mechanizmu Europolė, nors jis veikia pakankamai gerai dabar, tai reikėtų prieš tvirtinant pasiūlymus pasiūlymus aš analizuoti, ar nesumažės organizacijos e, užtikrintas iki šiol efektyvus apsaugos lygis, bet aišku, tie pasiūlymai bus e, išsamei išanalizuoti parlamente taryboje. Dėl e, sujungimo su CEPOL pasiūlymu čia dar mažiau galėčiau ką pridurti prie to, ką jau trys prelegentai pasakė. Pirmininkas mūsų aiškiai pasakė, kokia yra mūsų pozicija ir aš nenukrypsiu, nors tik norėčiau pridurti porą tokių techninių elementų, kas galėtų gal padėti diskusijoms plėtotis. Kaip direktorius Banfi pasakė, man atrodo, reikia stiprinti mokymo sistemas europinės. Mes kalbame apie įvairius dabar modelius, įvairius struktūrinius sprendimus klausimus, nebūtinai visą tai turi susivesti į CEPOL ir Europol sujungimą. Aš aišku suprantu komisijos pasiūlymo esmę, kad jie nori pagerinti mm, Europos teisės saugos mokymo efektyvumą. Europos policijos mm, akademija taip pat turi galbūt tam tikros vertės. Aišku, reikia galvoti apie tai, kas yra fronto linijose, tyrimus, kas atlieka, kad ne visuomet galbūt iki galo yra išma, žino vykdomi visi Europinio bendradarbiavimo aspektai. Aš žinau, kad visose valstybėse narėse galbūt ne visuomet visi teisėtos saugos pareigūnai žino apie Europolą, netgi, na, jau nekalbant apie tai, kad, e, pavyzdžiui, sugeba jo pasinaudoti, pasitelkti kitas bendradarbiavimo priemonės. Taigi reikėtų iš tikrųjų galvoti apie mm, policijos darbuotojų tyriejų e, švietimą, tą kultūros tokį plėtimą, kad jie geriau žinotų, kaip tie mechanizmai mechanizmai veikia ir turi veikti, kad galėtų turėti platesnės galimybės pasinaudoti jomis. Toliau mes tikrai galiu pritarti ponui Banfi, direktoriui Banfi, kad mes puikiai bendradarbiavame su CEPOL ir 30 procentų tų kursų, ką jis minėjo, tikrai ir mes prisidedame prie jų. Ar būtų daugiau sinergijos, jeigu būtų sujungimas? Galbūt būtų kažkokia tai nauda, galvojant apie racionalizavimą, bet iš tikrųjų, jeigu būtų principinis sprendimas priimtas, um, tai reikėtų labai rimtai pagalvoti apie sujungimo sąlygas, ypač galvojant apie poveikį ištekliams Europolo ištekliams, kaip kad Europolo e, valdančios valdybos pirmininkas tik ką kalbėjo apie tai, nes tikrai tai būtų labai svarbi nauja užduotis Europolui, o jo ištekliui e, ir pajėgumai nebūtų didinami. Toliau kiti praktiniai aspektai to sujungimo. Vėlgi, jeigu teis teisėkūrinės institucijos nuspręstų vis tik tai, kad reikėtų daryti tą sujungimą, tai praktiniam gyvenime reikėtų nepamiršti ir tokių dalykų, kaip kad pavyzdžiui um, e, patalpų aukų klausimas, net ir Europolė, pagal dabartinius paskaičiavimus, galbūt būtų įmanoma kažką tai padaryti, bet tikrai, turint omenyje mūsų dabar, tai ribotas patalpas, būtų labai sudėtingi klausimai. Pavyzdžiui, mes turime Dabar patalpų 865 pareigūnams e, naujose e, patalpose Hagoje, dabar turime 728 jau darbuotojus, bet to yra dar likus neužpildytų postų, iki mm, metų pabaigos turėtume turėti apie 760 darbuotojų. Taigi, hipotezė yra tokia, kad, na, gal mums liktų šimtas laisvų uh, vietų darbuotojams, bet dar 55 postai būtų numatyti C3 ir po CEPOLO susijungimo. Matematika jums aišku rodo, kad e, mes jau pasiekėm e, ribą, kas yra įmanoma ir e, klausimas būtų realiai praktikoje pasiteisintų tas sprendimas ir, ir, ir būtų įmanoma įgyveninti. Dabar paantrinčiau dar tam, ką pirmininkas pasakė, kas buvo svarbiausias dalykas, kad juk mes turime svarbiausia užtikrinti, kad Europolo pagrindinė funkcija išliktų gerai vykdoma, efektyvi, tai yra pagalba valstybių narių teisėgaus pareigūnams. Tai yra, jeigu būtų sujungimas, koks tai būtų poveikis Europolo pajėgumams, kad iš tikrųjų pas paskui mūsų dėmesys nebūtų nukreiptas nuo pagrindinio mūsų darbo, pagrindinės mūsų funkcijos. Ir aišku, klausimas būtų, ar iš to laimėtų teisėjas saugos e, sistema bendrai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, dabar pasiūlysiu parlamentarams pasisakyti, kas pageidaus. Ponas Vedenholzers norėjo pasisakyti taip. Tai jūs pradėkite, o po to matysime, kas dar norės pasakyti. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų vyksta labai ypatinga diskusija. Viena vertus kalbama apie Europolą ir teisės aktą, kuris jau yra seniai pasenęs. Aš tikrai labai džiaugiuosi pranešėjo optimizmu. Galbūt dar šią kadenciją mes sugebėsime baigti šį darbą, tai būtų tikrai būtina, nes Europolas yra labai svarbus ir jis duoda naudos visai Europai, visai, visiems piliečiams. Piliečiai mano, kad Europolas veikia gerai ir jau, tai reiškia didesnį saugumą. Ir tai piliečiams rodo, kad e, Europa jiems duoda kažką gero. Taigi Europolas yra labai svarbus. E, taip, aišku, Europolas turi būti kontroliuojamas parlamento, tai pagerina veiklą. Į detalės nesigilinsiu, bet noriu pabrėžti, kad labai svarbu tinkamai apsaugoti asmens duomenis. Ir manau, kad čia tikrai svarbu um, hit no hit sistema, taip pat duomenų perdavimas valstybėms narėms. Viskas turi būti siejama su diskusijomis apie bendras mes duomenų paketą. Yra dar vienas dalykas, kurį turėtumėm kiek įmanoma greičiau išspręsti. Uh, dėl konfidencialių dokumentų. Nelabai suprantu, kodėl dabar jau, kai taip vėlai, jau priartėme prie, praktiškai prie kadencijos pabaigos, štai iškyla papildomų problemų. Aišku, apie juos galime kalbėti, gal, galime diskutuoti apie tai, kaip galima sutaupyti, bet Iš tikrųjų svarbu išgirsti ir ką mano agentūrų atstovai, nes institucijos vis dėlto e, turėtų būti nepriklausomas. Ir mane tikrai stebina, kad kai yra likę netiek, tiek nedaug laiko, yra keliami tokie papildomi klausimai, sukuriama problema, kuri, kurios praktiškai anksčiau nebuvo. Galbūt uh, būtų geriau paraleliai spręsti abu šiuos e, teisės aktus ir ateityje palikti atvirą galimybę apjungti agentūras. Juk tai galima padaryti ir vėliau, nebūtinai dabar. Taigi mane tikrai stebina tokio pasiūlymo pasirodymas būtent dabar. Panašu, kad norima viską išspręsti kuo greičiau. Ačiū. Eh, Madam... Labai ačiū, ponė Mačiu. Prašom. Paskui bus dar daug norinčių kalbėti. Norėčiau paprašyti kolegų kalbėti neilgiau kaip po pusantros ar dvi minutės maksimum, kad visi turėtų galimybę e, pasisakyti. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai apgailestauju, kad nebuvau čia, kai svečiai pasisakė bet kaip jūs žinot, aš e, nuo pat pradžių domiuosi jų aptariamą temą. Ši diskusija yra labai svarbi, bet dėja didelė dalis mūsų parlamentarų turėjome balsuoti Krim komitete. Ten irgi buvo uh, e, primamas labai svarbus pranešimas. Ir uh, dabar perinu prie to, kas yra susijęs su Europolu. Uh, Be abejo, reikia pirmiausia užtikrinti šios instancijos nepriklausomybę. Ji atlieka puikų darbą, niekas to nebejoja, užtikrinant piliečių saugumą. Aš e, manau, kad ponas Wainwright labai e, gerai dirba, kaip ir visi jam pavaldus žmonės agentūroje. Piliečių saugumas yra pamatinė teisė ir niekas to neginčia. E, ir aš esu įsitikinusi, kad Europol agentūra turės einant laikui plėstis, nes e, mes matome, kokias ataskaitas jūs pateikėte Libe komitetui reguliariai. E, tos ataskaitos kartais skamba dramatiškai. Aš manau, kad reikia rasti būdų jums suteikti papildomų lėšų einant laikui. O dėl Sepol, ponas Banfi, mes puikiai žinome, kokį darbą jūs atliekate. E, Kokobų ir Libė komitetų nariai su jumis susitiko, jūs agentūrą pastatėte ant kojų. Aš manau, kad ta agentūra turėtų likti nepriklausoma, nes ir Sepol, ir Europol e, iš esmės viena kitą papildo. O nedubliuoja. Ir mano nuomonė, jūs taip pat turite turėti nepriklausomumo garantiją. Aš puikiai suprantu Europos komisijos poreikius, aš suprantu biudžetinius e, apribojimus. Visos Europos institucijos siekia uh, E, mažinti biudžetą, kaip ir nacionalinės valstybės. Ir jūs sakėte, galbūt tai yra susiję netgi su nekilnojama turto politika, bet aš e, norėčiau, kad parlamentas e, duotų labai aišku signalą Europos komisijai. Reikia rasti aišku sprendimą šiuo tikslu. Pranešėjas ir mes visi esame pasirengę uh, E, rasti sprendimą ir patenkinti Europos komisijos taip pat poreikius. Tačiau toks e, besąlygiškas sujungimas nebus geras sprendimas nei parlamentui, nei piliečiams, nei e, policijos pajėgoms tolimesnėje perspektyvoje. Mes turime užtikrinti šios e, policijos mokymo sistemos ilgalaikiškumą. E, Manau, kad Europos komisijos siūlomas sprendimas tam nebus naudingas. Ypač e, pažvelkime e, į pirmąją studiją, kurią atliko Europos komisija e, kurią buvo užsakusi Europos komisija. Pamatysim, kad siūlomas sprendimas tikrai nėra geriausia išeitis. Šios institucijos yra reikalingos, jos užtikrina piliečių saugumą ir mes turime garantuoti Europolo ir Sepolo nepriklausomybę. Aš manau, kad tai yra mūsų visų tikslas. Ačiū. Labai ačiū. Pone Ernst, prašom. Ja, vielen dank. Ačiū. Turėtumėm savęs paklausti, ko mes norime iš šio naujo Europolo reglamento. Galime norėti tikrai labai daug, bet apsispręskime, kas yra svarbiausia. Reikia užtikrinti skaidrumą ir veiksmingumą, kai vyksta policijos bendradarbiavimas. Tai yra svarbiausia. Na ir siekiant šio tikslo reikėtų pagalvoti, ar tikrai būtų prasminga agentūrą sujungti. Man atrodo, kad ne, nes tai išplėčia Europolo mandatą. Arba mes galime sakyti, teisės saugos pareigūnų mokymas yra nebe toks e, svarbus, liekame ties 30 procentų, kurie skirti policijos bendradarbiavimui ir viskas. panašu, kad um, Europolas yra laikomas tarsi juodąją dėžę, black box. Ir dėl to uh, be abejo asmens, duomenim, asmens duomenų klausimas tikrai labai svarbus, remiamasi 2001 metų reglamentu. Gerai, bet man atrodo, kad reikėtų nepamiršti viso asmens duomenų apsaugos paketo. Man atrodo, kad tokį reglamentą galima įgyventinti tik tada, kai bus įgyventintas visas asmens duomenų paketas. Mums tai yra labai svarbu. Tik tada būtų pasiektas maksimalus efektas. Komisijos atstovė sakė, kad taip, mes pasisakome už tai, kad, visos, kad visas ataskaitas gautų Europos parlamentas. Džiaugiuosi tuo, bet kyla štai koks klausimas. Ką reiškia um, koks vaidmo čia tenka SWIFT reglamentui? Galbūt, tarkim, Europolas nenorėtų skelbti visų ataskaitų, galbūt dalis ataskaitos bus slapta. Tai ar šiuo atveju jūsų nuomonė išliktų tokia pati ar ne? Mes be abejo pasisakome už geresnį skaidrumą ir asmens duomenų apsaugą. Mums tai labai svarbu. Taigi tiek ačiū. Thank, thank you very much. Labai ačiū. Pone Kinga, gal. Was... Manau, kad e, jūsų pateikta informacija mums buvo labai įdomi. Ačiū, kad atėjote. Galiu tik patvirtinti, kad e, mums visiems e, rūpi, kad policijos bendradarbiavimas Europoje būtų veiksmingesnis. Ir žmonės turi būti žinoti, kokios yra e, teisės saugos bendradarbiavimo galimybės. Be abejo, Europolui reikia išteklių, reikia resursų, kad galėtų savo įgaliojimus įgyvendinti, bet taip pat, jeigu reikia e, veiksmingo policijos bendradarbiavimo, tai e, būtina užtikrinti ir mokymą, pareigūnų rengimą, nes tai yra uh, E, bendradarbiavimo pagrindas. E, jeigu jau yra funkcionuojanti sistema, o ką tik girdėjome, kad taip yra, tai aš nesuprantu, kodėl dabar reikėtų išbandinėti kažką naujo, kas, kaip mes aiškiai girdime, nėra. E, nebūtinai pasiteisins, niekas negali būti šimtų procentų garantuotas. Todėl aš nemanau, kad tai būtų geriausias e, variantas, geriausias sprendimas. E, sutinku net su anksčiau kalbėjusiais, kurie sakė, kad galbūt tai bus prašiausias sprendimas. Jeigu kažkas gerai veikia, tai reikia tai išlaikyti ir skatinti, o ne bandyti sukurti papildomų problemų, kai e, mums atrodo, kai mes matome, kad problemas tos jau yra išspręstos. E. Ačiū dar du lieka kalbėti Silvigijum ir ponas Albrecht, o paskui aš pati dar norėčiau pasalbėti. Tai Labai trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų įdomus šis rytas. Nuo pat ankstyvo ryto kalbam apie e, tokius laisvės e, ir nepriklausomybės temas. Aš kalbėsiu E, šiek tiek kitaip apie šį klausimą, negu buvo kalbama iki šiol. Mes kalbame apie bendradarbiavimo gerinimą arba apie e, institucijų veikimo gerinimą sujungiant. E, šios, šis komisijos pasiūlymas iš esmės buvo negatyviai vertintas, šiandien girdėjome. Ir man kyla klausimas turime ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų įvertintas e, ekonomikoniu požiūriu. E, ar tai bus e, biudžeto taupimo sumetimais pagrįstas sumetimas. Ši tema atrodo mūsų E, diskusijose buvo kaip ir raudona gyja. Bet gal reikėtų padiskutuoti ir apie tai, kaip galėtume bendradarbiavimą gerinti, kokios būtų galimos ateities perspektyvos, kaip pakoreguoti jūsų struktūrą ir kaip pagerinti bendrą funkcionavimą. Much, Chair. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju ir visiems e, kolegoms, kurie esate čia. Pone Matiju e, e, atsiprašė už tai, kad pavėlavo ir aš turiu tą patį padaryti, nes irgi balsavau dėl Krim e, vidutinės trukmės ataskaitos. Mes turėjome pagalvoti apie mūsų komiteto vidinį darbą tokiomis temomis kaip organizuotas nusikalstamumas, o taip pat ir Europolo kontrolė. Dabar aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie duomenų apsaugą. Žinoma, e, Europolo reglamente duomenų apsaugos tema yra gyvybiškai svarbi. Mano nuomonė, Europolu yra pasitikima dėl to, kad jis turi griežtas duomenų apsaugos taisyklės ypač kai galvojame apie tai, kad reikia skatinti informacijos keitimasi tarp policijos instancijų Europoje, todėl reikia bendrų domenų apsaugos standartų. Negalime e, vertinti Europolo reglamento atskirai nuo domenų apsaugos direktyvos, kuri yra pateikta mums e, teisėjai saugos sektoriuje Todėl aš kreipiuosi jūs, kad jūs reikalautumėt iš valstybių narių susitarti dėl bendrų standartų pagal šią direktyvą. Aš manau, kad tai yra būtina prielaida tolesniai veiklai. Ir mes visi e, šešėliniai pranešėjai rengiantis dokumentus dėl šios direktyvos manome, kad yra būtina priimti šią direktyvą prieš e, perinant prie e, informacijos keitimosi stiprinimo. E, tarp e, Europos e, policijos instancijų, nes e, Europolas taip pat turi pasitikėti kitomis sistemomis, valstybėmis narėmis, todėl mes turime nustatyti bendrus standartus ir bandykime tas problemas spręsti kartu, tuos klausimus spręsti kartu. Aš manau, kad mes iš Europos parlamento pusės tą klausimą akcentuosime. Ir paskutinis sakinys, atsiprašau, kad taip ilgai kalbu, dėl CEPOL. Visiškai sutinku su tuo, ką ką tik sakė kolegos. Matome, e, kokia yra CEPOL kaip nepriklausomos institucijos reikšmė. O kai kalbame apie, apie Europolo sustiprinimą, net ir biudžetinių požiūrių, e, turime suprasti, kad e, tai yra būtina užtikrinti nes mes šimtus milijonų išleidžiame išmaniosioms sienoms ar keleivių duomenų rinkimo sistemoms, bet pamirštame, kad reikia gerų tyriejų sistemų. Turime pirmiausia galvoti atidžiau apie savo biudžetą. Ačiū. Aš norėčiau išsakyti keletą komentarų taip pat. Kaip matote, mes e, turime dvi puikiai veikiančias institucijas. Ir yra pateiktas pasiūlymas, kuris yra nepaprastai svarbus mums ir labai svarbu, kad jis būtų priimtas dar iki mūsų kadencijos pabaigos. Matome, kad patys savo gyvenimą apsunkiname, iškeldami tokias sujungimo, kuris nėra gerai parengtas idėjas. Aš e, šiandien uh, būčiau e, mielai išklausiusi argumentų už sujungimą, bet tokių nebuvo, daugiau kaip valandą diskutuojame. E, buvo sakoma, kad neverta tam pinigų leisti. Mes turėtume pirmiausia turbūt atsikratyti visos tos sujungimo idėjos ir eiti į priekį, kuo greičiau e, su tuo teisės akto pasiūlymu. Mes turime suprasti, kad yra labai svarbu galvoti apie duomenų apsaugą E, kuri e, būtų dar labiau palanki Europolo e, veiksmingam darbui. Aš džiaugiuosi, kad įvyko ši diskusija, girdėjome daug svarbių argumentų ir aš mielai dabar išklausysiu apibendrinančių komentarų iš mūsų pranešėjo pono Dijas Demira. Tada mes galėsime baigti šią diskusijos dalį ir toliau dirbti pagal darbo atvarkę. Ar prašom žodis jums. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Ačiū, Dėkoju pirmininkė. Aš tikrai labai vertinu CEPOL ir Europol paskelbtas ataskaitas. Džiaugiuosi tuo, ką pasakė tiek direktoriai, tiek valdybų pirmininkai. Ir po to, kai jūs išklausiau, man peršasi štai kokia išvada. Buvo išsakyta daug argumentų, kurie yra prieš Europolo ir Cepolo sujungimą. Daugelis tų argumentų yra tikrai labai logiški. Taip galėčiau viską apibendrinti. Viena vertus kalbama apie šių abiejų agentūrų e, veiksmingumą. Jos jau dabar veiksmingos, bet be abejo, niekas nebejoja dėl to, kad veiksmingumas galėtų būti dar labiau pagerintas. Uh, Yra logiška, kad jeigu šios abi agentūros atskirai veikia puikiai, tai gal nereikėtų e, veltis į tokią aventūrą kaip agentūrų apjungimas. Panašu, kad pateikti pasiūlymai dėl sujungimo netrodo labai solidus dėl keleto priežasčių. Nelabai aišku, ar tikrai pavyktų sutaupyti uh, apjungus agentūras, tai tikrai dar neaišku. Toliau kitas klausimas, kaip vyktų veiksmų koordinavimas tarp šių abiejų e, agentūrų. Jau dabar tas koordinavimas yra geras. Taip pat e, e, nelabai aiškus ir 88 straipsnio taikymas. Man atrodo, kad reikėtų uh, rasti labai rimtų teisinių argumentų, kurie būtų pagristi 88 straipsnių. Kalbame apie kompetencijos mokymo srityje. Man atrodo, kad panašus argumentai galėtų būti išsakyti ir apie kitus straipsnius, kuriuose kalbama apie mokymą. Džiaugiuosi, kad esame pasiruošę bendradarbiauti su Europos komisija, uh, esant reikalui būtų galima sušaukti daugiau posėdžių su Europolu, kur būtų galima padiskutuoti, jeigu tai būtų būtina. Aš norėčiau pasidalinti keliais pamastymais ir klausimais. Visų pirma, visiems yra žinoma, kad kitų metų pavasarį Britai pasakys stop. Ir turime savęs paklausti, ar mes tam prieštaraujame ar ne. Ko gero, turėsime rasti kažką naujo. Išklausau tai, ką pasakė Robas. Viena iš problemų, kurios kyla Hagoje, yra susijusi su patalpomis. Ta problema turime išspręsti. Uh, Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pateiktus komentarus, turiuomenį ir kolegas iš socialistų frakcijos ir iš kitų frakcijų. Ačiū Jums visiems. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjui iš socialistų frakcijos. Man atrodo, kad Tikrai, jeigu siektumėm šio agentūrų sujungimo, tai labai apsunkintumėm savo gyvenimą. Pritariu Veronik Mati. Nepanašu, kad tinkama išeitis yra visiškas agentūrų sujungimas, turime pagalvoti apie kiltas alternatyvas. Man nepatinka mintis, kad turėtų būti visiškai apjungtos abi šios agentūros. Buvo kolegų, kurie teis, teiravosi, ar iš viso yra teisėtas toks agentūrų sujungimas. Panas Albrecht taip pat apie tai kalbėjo. Aš manau, kad mes turėtumėm savo kelti klausimus ir dėl asmens domenų apsaugos, kai kalbame apie Europolo reglamentą. Apie viską turėtumėm diskutuoti platesnėme kontekste. Čia reikėtų paminėti, kad ponas Albrecht yra atsakingas už pranešimą dėl domenų apsaugos. Šias diskusijas turėtumėm apjungti. Pone. Pane Kinga gal irgi kėlė vairių klausimų. Pirmininkė, aš netrukus baigsiu. Pasakysiu štai ką. Agentūrų sujungimas atneštų dar daugiau komplikacijų, problemų. Man atrodo, kad nėra jokių argumentų už agentūrų sujungimą, bent jau aš tokių argumentų negirdėjau. Aišku, mes turime ir toliau siekti pažangos, siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nes kalbame apie piliečių saugumą. Baigdamas noriu padėkoti visiems už komentarus. Jie man tikrai labai naudingi. Ačiū. Ačiū. Ačiū svečiams, kurie dalyvavo e, šiuose ilgose diskusijose. Diskusijos apie teisėkuros akto pasiūlymus ir toliau bus tęsiamos. Mums dar liko keletas darbo tvarkės klausimų, dabar atsisveikiname su svečiais, paskui tęsime darbą. Eh, as, as far as I mentioned, we are... Kaip minėjau, dar liko šiek tiek klausimų. Darbo atverkė tiksliau vienas klausimas. E tai yra ES ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai šalia gyvenančių asmenų readmisijos. Mūsų pranešėja yra Rinat Zomer. Norėčiau iš karto Renatos ir paprašyti pasisakyti ir apibendrinti e, jos e, nuomonę. Taip pat atvyko ir komisijos atstovas Luciano Francesco. Labai ačiū tiems, kurie dalyvavo ankstesnėje diskusijoje ir dabar išeidinėje iš salės. Suteikiu žodį poniai Somer. Prieš tai paprašysiu tų, kurie nedalyvauja e, šioje diskusijoje, tęsti savo pokalbius už salės durų, tam, kad mes galėtumėm dar padirbėti ir baigti svarstyti pirmą e, likusi darbo tvarkės klausimą, nes netrukus mūsų vertėjai išeis. Prašom, ponė Zomer. Ačiū, pirmininkė. Šiandien norėčiau pristatyti pranešimą dėl ES ir Turkijos redmisijos susitarimą. Pakeitimus e, galima bus pakeis, pateikti ir balsuoti priklausomai nuo to, kada bus e, pasiektas e, susitarimas. Apie ką kalbame? Dar 2002 metų lapkričio mėnesį ES ir Turkija susitarė pradėti darybas dėl redmisijos susitarimo tam, kad būtų galima gražinti neteisėtai ES esančius asmenis. Prabėgus aštuoneriems metams, 2011 m. sausio 14 d. buvo baigtos dėrybos, susitarimas praėjusiu metu birželio mėnesį buvo parafuotas. Europos parlamento pritarimas e, šiam susitarimui yra būtinas. Kalbama apie be galo svarbų susitarimą ES, nes mes visi žinome, kad per Turkiją, iš Turkijos per Graikiją šiuo metu atvyksta labai daug nelegalių imigrantų, tai yra vienas iš pagrindinių maršrutų. Ir uh, Be abejo, pasirašius readmisijos susitarimą, turint readmisijos susitarimą, būtų įmanoma šiek tiek apriboti tokį migrantų srautą. Readmisijos susitarimas įpareigoja susitarančias šalis priimti atgal savo piliečius. Na, o kalbant apie trečiųjų šalių piliečius bei asmenys be pilietybės, tai jie taip pat turėtų būti gražinti į pirminę šalį. Turkija šį sustarimą tik parafavo. Turkija pateikė sąlygą dėl susitarimo pasirašymo. Turkija prašo, kad ES parengtų kelrodį planą dėl vizų režimo liberalizavimo. ES, tai reiškia, kad Europos komisija iš pradžių patenkino šį Turkijos reikalavimą, parengė veiksmų planą dėl uh, E, palaipsnio vizų režimo liberalizavimo, tačiau šis veiksmų planas yra siejamas su griežtais kriterijais. Iš Turkijos reikalaujama įvairių reformų, siekiant užtikrinti pasų saugumą, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą su ES pasienio institucijomis ir punktais, taip pat pagrindinių teisų ir laisvių gynimą. Visi šie kriterijai yra siejami su vizų režimo liberalizavimu. Redmisijos susitarimas ES be abejo yra labai svarbus, apie tai jau sakiau anksčiau, nes toks susitarimas labai ženkliai e, prisidės prie nelegalios imigracijos apribojimo. Ir taip pat tai padės kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Ypač turiuomenį apie priekybą, žmonė, turiuomenį priekybą žmonėmis. Graikija patirtų didžiulį palengvėjimą, o to pačiu ir Europos Sąjunga. Nes mes dalinamės e, su Graikija našta dėl nelegalios migracijos. Europos Sąjunga, taigi, pateikė Turkijai veiksmų planą dėl palaipsnio vizų režimo liberalizavimo. Ir man atrodo, kad dabar Turkija turi laikyti savo pažadų ir nedelsdama turėtų pasirašyti susitarimą dėl redmisijos. Vis dėlto dabar e, Turkija pateikė naują poziciją, o būtent redmisijos susitarimo pasirašymas e, atidedamas lygi tol, kol ES nepateiks E, neįves konkrečių lengvatų turkams vizų režimo srityje. Man atrodo, tai yra tikrai neprimtina, mes neturėtumėm pasiduoti spaudimui. Paskutinė pažangos ataskaita vėl pabrėžia, kad e, Turkija vėlgi nepripažįsta ES integralumo. Tai labai aiškiai e, Turkija pademonstravo, atsisakydama pripažinti Kiprą kaip pirmininkaujančią šalį 2012 m. antrą pusmetį. Turkija likščiol nepripažįsta Kipro kaip savarankiškos valstybės. Ir mes čia turėtumėm aiškiai pasakyti, kad tuo būdu Turkija nepripažįsta visos ES integralumo. Turkija taip pat atsisako laikytis savo įsipareigojimų uh, dėl asociacijos protokolo. Ji neturėtų diskriminuoti nei vienos šalies ir įgyventinti šį protokolą visų šalių atžvilgių. Pažangos ataskaitoje dar kartą yra paraš, parašyta, pakartota, kad Turkija labai riboja pagrindinės žmonių teisės ir laisvės, pažiūrėjau, žiniasklaidos laisvę, religijos laisvę, tikrai nesilaiko europinių vertybių. Reikia pasakyti, kad likščiol Turkija kol kas dar neįgyvendino nei vieno iš politinių Kopenhagos kriterijų ir dėl to, kalbant apie redmisijos sustarimą, tai irgi svarbu paminėti. Nes dėl to kyla pavojus ir Turkijos konstruktyviam dialogui apskritai su Europos Sąjunga. Taigi yra labai svarbu, kad ES rengdama veiksmų planą dėl vizų režimo liberalizavimo, paminėjo labai griežtų kriterijų. Buvo pabrėžta, kad kalbama apie labai lėtą procesą su ilgalaikė perspektyva, tolima perspektyva. Na, o Turkija, nepaisant mūsų nuolaidų su tuo veiksmų planu, uh, vis tiek atsisako e, ratifikuoti redmisijos susitarimą. Turkija iš tikrųjų mums daro didžiulį spaudimą. Nori e, visų pirma liberalizuoti vizų režimą. Ir man tai atrodo, kad toks reikalavimas yra tikrai neproporcingas, nepagrystas. Turkija turėtų laikytis jau pasiektų susitarimų ir pasirašydama redmisijos susitarimą, tokiu būdu turėtų duoti teigiamą signalą Europos Sąjungai. Juk nėra taip, kad e, Europos Sąjunga vien tik tais turėtų naudos iš šio redmisijos susitarimo, juk ir Turkija gautų naudos iš susitarimo. Susitarimas galų gale atveria kelius vizų režimo liberalizavimui. Ir iš esmės tai yra labai svarbus žingsnis Turkijai artėjant prie ES. Taip pat Turkija, pasirašydama šį susitarimą, gautų ir finansinės bei techninės paramos iš ES pasienio policijai, taip pat ir įrangai pasienyje. Finansavimas visiems šiems dalykams būtų teikiamas iš ES biudžeto. Reikia pabrėžti, kad iki susitarimo pasirašymo ir veiksmingo įgyvendinimo dvišaliai susitarimai uh, tarp valstybių narių ir Turkijos turi būti taikomi neribotai. Taigi, norėčiau pasiūlyti Europos parlamentui pritarti redmisijos susitarimai, nors reikia aiškiai pasakyti, kad šis pritarimas e, susitarimui nebus veiksmingas, nes yra nemažai valstybių narių, kurios turi dvi šalių susitarimus su Turkija, bet e, nepaisant viso to Turkija ir toliau e, atsisako vykdyti savo prievalės. E, Turkija turėtų būti aiškiai paraginta, kiek įmanoma greičiau pasirašyti redmisijos susitarimą. Turkija neturėtų teikti vis naujų sąlygų Europos Sąjungai, turėtų pasirašyti dabartinį redmisijos susitarimą. Uh, Ir jau, kaip sakiau pradžioje, kol Turkija nepasirašys redmisijos susitarimo, mes taip pat negalime pritarti redmisijos susitarimui. Svarbu apie tai pagalvoti, pakalbėti apie šį pranešimą, bet mūsų pritarimas šiam susitarimui turi būti siejamas su Turkijos visų pirma pasirašymu. Ačiū. Verža. Labai ačiū, kad taip aiškiai pristatėte tikrai mm, kontroversišką klausimą. Um, ir ilgą sąrašą turime e, tų, kurie nori pasakyti, tai irgi rodo klaus, šio klausimo svarbą. Yra septyni nariai, kurie nori kalbėti, tai mm, turiu jūsų paprašyti labai trumpai kalbėti, kitaip laikas baigsis. Pane Boskur, e, tik tai e, vienam momentui, prašom. Po minutės aš duosiu jums signalą, kad jau kitas kalbėtas turi kalbėti. Bet viena minutė yra labai mažai. E, pranešėja daug ką pasakė ir aš noriu sureaguoti. Uh, Taigi, ES pasirašė redmisijos sutartį su šalimis kandidatėmis ir visos tos šalis turi viso liberalizavimo sutarimus su ES. Mes galvome, kad yra labai svarbu turėti redmisijos susitarimą su Turkija, bet kas yra svarbu yra tai, kad turėtumėm tokią, tokį redmisijos sutarimą, kuris veiktų. Mes nenorime tokio dokumento, kuris m, mm, būtų be reikalingų pasirinkimų patvirtintas ir neveiktų nes tai reikštų, kad būtų tik tai dar daugiau problemų sukurta ir nebūtų išspręstos tos kur, problemas, kurios jau dabar egzistuoja dėl nelegalios imigracijos. Turkija ir Graikija, pavyzdžiui, turi redmisijos susitarimus, o vis tiek yra didžiulės problemos tarp šių šalių. Ir aš, pavyzdžiui, Graikijoje lankiausi anais metais ir, ir mačiau tas problemas. Taigi turime pasirūpinti, kad abiem pusėm būtų palankita situacija priešingai, sustarimas neveiks. Taigi, redmisijos susitarimas turi būti naudingas abiem susitariančioms šalims. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm į situaciją Turkijoje, yra septyni prieimimo centrai finansuojami ES, mes girdime daug NVO nusiskundimų, kad jų visiškai nepakanka. Uh, Bijau, kad tai taip pat įtakoja ir Turkijos norą ar nenorą e, darbiauti dėl trečių šalių piliečių. Taigi turėtume pirmą išanalizuoti tuos dalykus prieš e, redmisijos susitarimų įsigaliojant, kad iš tikrųjų būtų išspręstas tas šios šalies nenoras bendradarbiauti, nes kitaip nepavyks įtikinti Turkiją atgal priimti nelegalius imigrantus, o juk toks ir yra šios sutarimo tikslas. Tai yra labai svarbu, taip pat, manau, labai svarbu galvoti apie tai, kas turėtų būti daroma, jeigu būtų ekstremalios situacijos. Pažiūrėkime dėl, į, į padėtį prie sienos su Sirija. Pavyzdžiui, Tai aš noriu pabrėžti, aišku, tuos pozityvius pasikeitimus. Pavyzdžiui, tarpusavio supratimo memorandumą pasirašyta tarp Frontex ir Turkijos. Tas bendradarbiavimas jau plėtoja bendrą darbo kultūrą tarp ES ir Turkijos dėl nelegalios migracijos. Ir toliau, kas neramina, ypač NVO, kad sako, kad e, valstybės narės gali netinkamai panaudoti readmisijos sutartis ir Turkijos darbuotojus gali greitai išsiųsti į Turkiją, mm, jeigu jiem, pavyzdžiui, ne, ne, nepakaktų laiko atnaujinti darbo sutartis. Ypač reikia turėti omenyje, kad pagal asociacijos sutartis į darbuotojai dirba, taigi mm, reikėtų, kad šis sutarimas nebūtų netinkamai interpretuojamas valstybės narėse, reikia pasirūpinti tuo. Ta, taigi, vienas dalykas yra pasirašyti tą sutarimą, bet tas sutarimas turi padėti išspręsti problemas. Please. Ačiū, ponia Grisbek. Vienai minutiai prašom. Uh, Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Uh, Aš irgi noriu pasakyti, kad iš principo aš remiu pranešėjus požiūrį, tačiau tikrai negaliu paremti visos jos argumentacijos struktūros e, dėl bendro konteksto e, šio redmisijos sutarimo sudarimo. Galbūt aš, kaip nekartą jau sakiau, reikėtų labiau politinio pobūdžio tai tokius aspektus paminėti, kas tai jau nekartą ataskaitoje buvo sakyta, kad jeigu Europos komisija mums pateikia, pateiktų informaciją, pavyzdžiui, nuolat apie dabar galiojančias redmisijos sutartis, mm, tai e, jeigu, e, pavyzdžiui, dėl Mm, pagal readmisiją gražintų um, asmenų situacijos ne visuomet, pavyzdžiui, yra pateikiama informacija, tarkim, už 2010 metus dėl um, asmenų gražintų į Pakistaną, pavyzdžiui, padėties. Aš nuolat keliu tos klausimus ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus elementas, nes negali sakyti, štai viskas um, išsiusti atgal asmenys ir kas toliau uh, rankas nusiplauname, tai nepakanka taip dirbti. Dar vienas dalykas, kas neramina, aš kalbėčiau apie tas likusias prasmes spragas, pavyzdžiui, kurios uh, išryškintos šioje srityje su, su Turkija, pavyzdžiui, tai yra teismų sistemos reforma, um, teis, teisminės. O, procedūros reformos ir ypač uh, visos laisvėginimas, pavyzdžiui, tarkim, aš kalbėčiau apie žurnalistų patikų, tarkim, turime ir ataskaitas, kur kalbama apie tai, kad Turkija galbūt yra didžiausia pasaulyje, didžiausias pasaulyje žurnalistų kalėjimas, tai iš tikrųjų reikia galvoti apie tokius dalykus, nes iš esmės dirbame, pavyzdžiui, vizos vienas dalykas, bet reikia galvoti ir apie Turkiją, bet ir apie Europos Sąjungą, reikia galvoti apie realų dialogą, apie pusiškumą, tarpusavę pagarbą tarp Turkijos ir Europos Sąjungos, nes juk vis tik tai tai yra vienintelė šalis, kuri o, yra kandidatė, bet iki šiol neturėjo galimybės pasinaudoti vizų e, režimo liberalizavimu, tuo tarpu, kai kai kurios šalis nekandidatės jau turi galimybę tuo naudotis, tai yra gerai, pavyzdžiui, Ukraina ar Moldova. Tai gerai, geras dalykas, aišku, bet labai svarbu atverti dialogą su šia šalimi šioje srityje, bet labai svarbu, kad, aišku, būtų abipusio, abipusio pagarba užtikrinta, bet kad galėtų, pavyzdžiui, mokslininkai, studentai atvykti į Europinę erdvę ir, ir aš manau, kad tai būtų esminiai dalykai. Oh, know, uh... Taip, žinau, bet buvo numatyta tik tai 20 minučių diskusijoms. Man atrodo, kad tokį sudėtingą klausimą labai sunku aptarti per tokį trumpą klausimą, ponė Els. Vienai minutiai. Taip, trys dalykai, tik tai, ponė Zomer, ko jūs iš tikrųjų norite? Norite, kad šalis pasirašytų susitarimą su Europos Sąjunga, bet ta šalis negerbė susitarimų. Jūs kritikavote tai ir aš galiu sutikti su jumis dėl to dalyko. Kita vertus, jūs skundžiatės, kad Turkija nenorėtų, kad tai būtų uh, nulinio rezultato sutarimas. Žinome, pavyzdžiui, kad ankstesnis vizų liberalizavimas, tarkim, galbūt kažkur kai kuriais atvejais buvo tarsi dovanos padalytos. O, tai e, vienas dalykas e, - vizų, liberaliz... vizų režimo liberalizavimas ir, ir šis sutarimas ryšys tarp to. Mane stebina jūsų požiūris. Kitas dalykas - ar tikrai norime pasirašyti su Turkija, jeigu Turkija visiškai net nenori to susitarimo, nenori ratifikuoti, tai mes nežinome šito, kas vyksta. Tai ar čia prevenciškai kažkaip, tai kaip profilaktika taikome, tai Turkija tikrai nėra tarptų pažangiųjų klasės mokinių, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie demokratiją, tikrai labai daug ir laisvių žmogaus teisų pažeidimų toje šalyje. Aš, na, paminėkime kurdus, bet gal ir daugelį kitų dalykų, apie ką galėtumėm kalbėti, ar pavyzdžiui, politikas, jos politika dėl Kipro. Gal turėtumėm kartais kelti klausimą, pavyzdžiui, pilietinis karas Sirijoje yra tūkstančiai tūkstančių e, pabėgėlių iš Sirijos, yra kitų trečių šalių piliečių, kurios palies e, šis sutarimas. Ir mes na, neturime aiškios e, situacijos vaizdo, ką palies, tai kaip, tai, ka, kokia tų žmonių padėtis bus. Mes gražinsimės į Turkiją, kas toliau. Žinau, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, pagal oficialius paskaičiavimus yra dešimtis tūkstančių žmonių, kurie turės būti gražinti į Turkiją pagal readmisijos sustarimą. Tai aš galvoju, gal reikėtų pakviesti į Junktinių tautų pabėgėlių komisarą, kad, kad aiškiai žinotumėm, kokia yra situacija, kiek žmonių tai palies, kokie skaičiai konkrečiai būtų. Tada galim pradėti kalbėti apie sutarimus, sutartis ir taip toliau. Kaip pranešė, gal jūs galėtumėt imtis šio klausimo ir. Uh, pakviesti, pavyzdžiui, jungtinių tautų pabėgėlių komisarą kažką kitą, kas galėtų tuo klausimu pakalbėti. Labai ačiū. Dar vienas šešėlinis pranešėjas liko ponas Kleis. Prašom, pabandykite tilpti vieną minutę. Uh, ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas labai teisingai pastebėjo, kad Turkija yra svarbiausia tranzitinė šalis nelegaliems migrantams siekiantiems patekti į Europos Sąjungą. Todėl pats laikas tokią readmisijos sutartį e, pasirašyti tarp Europos Sąjungos ir Turkijos. Iš tiesų, Europos institucijos e, daro labai didelę politinę klaidą susėdamos readmisijos sutartį su vizų liberalizavimu, nes šie du uh, E, tikslai neturi nieko bendro tarpusavyje. Su kitomis šalimis taip, mes galime rasti sąsąją, bet Turkija yra ypatingas atvejis. Milžiniški nelegalių migrantų skaičiai į Europą atvyksta per Turkiją. Todėl negalima taiksyti su tuo, kad Turkija taip mus šantažuoja. Turkija atsisako pasirašyti readmisijos sutartį tol, kol nėra susitarimo dėl vizų liberalizavimo. Aš manau, kad reikia tam tokiam šantažui pasipriešinti. Nes kitaip gali sudaryti, sudaryti tokia situacija, kai e, taisyklių daugiau nebebus laikomasi, o Turkija e, taps e, vizų liberalizacijos sistemos dalimi, to nenusipelnydama. Tai precedentas, kurio mes būtinai turime vengti, nes kitaip susidarys paradoksiška padėtis, kai viena vertus e, mes e, e, turime redmisijos sutartį leidžiančią nelegalius migrantus su nelegaliais migrantais kovoti, bet kita vertus tą nelegalią migraciją palengvinam, nes sukūrėm vizų liberalizavimo sistemą. Pone Flotra, vieną minutę. Vieną minutę. Tiesą sakant, to tikrai nepakanka. Aš reikalauju daugiau laiko ką aš esu ES ir Turkijos parlamentinio komiteto pirmininkė. Ši diskusija yra labai komplikuota. Pone Somer pasakė, e, kokia e, abejotina darosi padėtis Turkijoje ir kai kalbam apie ataskaitą apie Turkijos pažangą, iškyla daug abejonių dėl to e, matome, kad įvairūs, įvairios spekulacijos apie Turkiją dar labiau apsunkina ir taip sudėtingą problemą. E, dabar mes kalbame apie tai, koks yra sienos perėjimas sausumą tarp Turkijos ir Graikijos. Ir matome, kad ta problema nebėra tiek svarbi, kokia buvo anksčiau. E, kur kas sudėtingesnė yra problema, e, kaip siena pereinama į Bulgariją arba per jūrą. Kitas svarbus klausimas, ko mes politiškai tikimės, kokie mūsų politiniai lūkesčiai. Ar jūs galėtumėt uh, apsimti atsakomybę, spausti Turkiją tada, kai mūsų ES galimybės priimti Sirijos pabėgėlius tampa neberealius. Tuo tarpu vienina Turkija 400 tūkstančių Sirijos pabėgėlių sugebėjo priimti. Tai ar mes logiškai galime reikalauti iš Turkijos, kad ji priimtų dar daugiau Sirijos pabėgėlių, e, kurie jau yra atėję iki E, Europos sienos. Aš manau, kad iš esmės mes turime kalbėti apie tam tikrus politinius e, sumetumus. Aš matau, kad dabar mes esame visiškai dar nepasirengę diskusijoms apie readmisijos sutartį su Turkija. Kitas dalykas, matome, kad vis kartojasi diskusija dėl readmisijos sutarties. E, dėl readmisijos su Turkija esame dėrėjęsi. Ir matome, kad nei kiek nepagerėjo Europos komisijos pačios vertinimas. Turiu galvoje Europos komisijos e, studiją atliktą prieš, prieš parengiant redmisijos sutartį. Mes e, e, vertinome, e, kaip žmogaus teisės yra užtikrinama žmonėms, kurie yra gražinami atgal, arba kaip kokios procedūros yra taikomos. Padėtis nei kiek negerėja. Žmogaus teisų padėtis nei kiek mūsų ne, nenuramina. Ir kai sakome, kad turėtų būti liberalizuojamas važiavimas, tai irgi vargu, ar galime kol kas priimti aiškių sprendimų. Šis sprendimas dėl readmisijos dar yra labai miglotas ir mes, parlamentarai, neturime galimybės vykdyti demokratinės parlamentinės kontrolės. Paties objekto mes negalime e, kontroliuoti. Pati tema yra per daug sudėtinga. Be to, baigdama, noriu pasakyti, kad Turkija šiuo požiūriu turi e, atsikratyti to neteisingo nevienodo žmonių traktavimo, žmonių diskriminavimo iš esmės. E, Turkija turi turėti pabėgėlių įstatymą ir ji dabar reikalauja, kad Europa jai padėtų kontroliuoti migraciją ir tuo pačiu užtikrinti migrantų žmogaus teisės. Mes žinome, kad pasirinkimo Turkijos narystė ES finansavimo priemonė e, buvo panaudota, kad būtų pastatyti 500 prieimimo centrų Ir tie, e, kai kurie tų sprendimų priimamų pabėgėlių atžvilgių yra nesuderinami su jokia teisingumo sistema. Todėl mes būtinai turime vertinti įvairiausias e, padėties e, pusės, įvairius aspektus. Aš suprantu, kad laiko tokiai sudėtingai temai buvo skirta labai nedaug, tema labai kontroversiška, bet jūs supraskite, kad mes turime atsižvelgti laiko pribojimus. Jūs kaip pranešėja Turkijos klausimų turbūt galėtumėt kalbėti dar daugiau ir pateikti daugiau informacijos, bet mes turime eiti į priekį. Ponui Trienta Filydės, vienai minutiai žodis ir paskui ponas Kalnen. Taip. Ačiū pirmininkė, tikrai nekalbėsiu ilgiau negu vieną minutę, nenoriu kartoti to, ką jau sakė kiti kolegos, bet aš norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Somer, kad ji iškėlė tokius svarbius klausimus diskusijai ir e, e, pakalbėti apie Turkijos galimybės patekti į ES. Pane e, Somer sakė, kad Turkija nesilaiko ES teritorinio vientisumo reikalavimų. Per Kipro paskutinį pirmininkavimą tai buvo akivaizdu. Ir mano klausimas būtų toks, jeigu Turkija negerbė pirmininkaujančio Kipro, ar jie taikys tokią sutartį visoms 27 ES valstybėms narėms, jeigu sutartis bus pasirašta. Ar tai bus visoms valstybėms narėms išskyrus Kiprą? Aš galiu pasakyti, kad Turkija nelegaliai ir e, visiškai e, be jokių loginių paaiškinimų suteikia vizas trečiųjų šalių piliečiams, kad jie važiuotų į okupuotąją Kipro dalį ir tie nelegalūs imigrantai pervažiuoja žalėje liniją ir jie apsigyvena e, žalė zoną ir apsigyvena Kipre, tai patenka į Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū dabar ponė Keller, paskutinė kalbėtoja. Ähm, Ačiū. Taip pat nenorėčiau kartoti viso to, kas buvo pasakyta apie vizų režimo liberalizavimą. Su kai kuriomis šalimis neturėtų būti vizų. Mes turėtumėm naudotis visais kanalais tam, kad būtų palengvintas vizų režimas arba iš viso panaikintas. Europos parlamentas sakė, kad reikia kalbėti ne apie e, legalius, nelegalius migrantus, o apie teisėtą ir neteisėtą migraciją. Dar norėčiau pasakyti, kad dabar kalbame ne apie Turkijos pažangos ataskaitą, o apie redmisijos susitarimą. Taigi manau, kad dabar neverta kelti vairių kitų klausimų. Nes jeigu tai darome, tai reikėtų pagirti Turkiją už didžiulę pažangą, vykdant teisingumo, teismų reformą bet ne vien tik tais minint neigiamus dalykus. Jeigu Turkija jau yra tokia baisi šalis, tai kodėl mes ten norime išsiųsti tuos žmonės, kurie ieško prieglapšio pas mus, jeigu Turkija nesilaiko, nepaiso žmogaus teisų. Dar vienas svarbus dalykas yra prieglopščio sistema prieglopšio sistema pagerėjo įvedus naują migracijos įstatymą, teisės aktą. Aš manau, kad mes turėtumėm skirti daugiau dėmesio um, prieglopšio sistemai. Tai dar viena priežastis, kodėl turėtumėm nepa, nepasirašyti tokio susitarimo. Ačiū. Gal dabar ponė Somer Zomer turėtų labai trumpai sureaguoti. Vyksta paskutinė diskusija šią temą, tačiau viskas labai sudėtinga, prašau kalbėti trumpai. Prašom. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Aš kaip pranešėja. Uh, paaiškinau, kodėl pasisakau už tai, kad mums reikia šio readmisijos susitarimo. Šiame komitete ir šiaip visame parlamente labai skiriasi nuomonės apie Turkiją. Tikrai neišdryščiau svaistytis tokiais e, žodžiais, kaip kad e, padarė Turkijos delegacijos vadovė. Ar, iš tikrųjų, gėda. Uh, taip kalbėti. Aišku, mes kalbame, gyvename demokratiniais laikais, galime kalbėti, ką tik norime, bet galime vis dėlto pabandyti kalbėti šiek tiek gražiau. Taigi, dėl Turkijos. Iš tikrųjų, mes dėl šio susitarimo galime pasakyti tik taip arba ne. Jeigu mes norime kažkokių tai pakeitimų, tai reiškia, kad turime balsuoti prieš. Daugiau nieko padaryti negalime. Uh, Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, dėl susitarimo turinio buvo susidarėta, turinys nebesikeis, jis jau parengtas, dabar kalbame tik apie sutarties pasirašymą ir mūsų pritarimą redmisijos susitarimui arba to susitarimo atmetimą. Ačiū. Dėkoju. Na, tikrai labai gaila, kad jau tenka baigti diskusiją šiuo klausimu, dar nesusitarius, bet vis dėlto mums liko Dar vienas darbo atvarkės klausimas. Fizinių asmenų apsauga, tvarkant asmens duomenis, e, nusikalstamų veikų prevencijos tyrimo nustatymo ar traukimo baudžiamon atsakomybėn ir taip toliau tikslais. Neskaitysiu viso pavadinimo, jau antrą kartą vyks diskusija šiuo klausimu, taigi visų pirma norėčiau paprašyti pono Drucas, pranešėjo, apibendrinti dabartinę situaciją ir vis dėlto pabandykime išnaudoti mums likusi laiką tam, kad galėtumėm pasikeisti mintimis tarp komisijos narių, komisijos ir tarybos. Na tikrai reikės didelio meistriškumo, norint visą tai padaryti per 10-15 minučių, prašom. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, kad daug laiko nešvaistytumėm. Visų pirma, noriu atsiprašyti. Aš paprašiau atidėti tas diskusijas Šiandienai um, paprastai mes visą laiką kaip paketas varstame tas klausimus kartu su reglamentu, bet mm, kadangi šventėme ortodoksų Velykas, todėl paprašiau perkelti to klausimo svarstymą, nes tikrai tai mums labai svarbi šventė ir labai dėkoju, kad jūs perkelėte tas diskusijas. Um, dabar noriu pasakyti, kad diskusijos su šešėliniais vyksta sklandžiai, mes jau uh, Mm, aptarėme didelę dalį direktyvos mm, ir susitikimai su šešėliniais toliau vyksta. Mūsų tikslas ir prioritetas, kaip žinote, yra suderinti direktyvą su reglamentu dėl duomenų apsaugos. Todėl mes mm, turime derinti, aišku, mūsų darbą su. Mm, reglamento pranešimo šešėlinių pranešėjų sutikimais, darbu. Ir man atrodo, tas koordinavimas vyksta labai sklandžiai ir puikiai su Jan Albrecht ir kitais. Noriu pasakyti, kad savo darbe mes stengiamės suderinti kompromisinius pakeitimus ir savo darbe mes labai atsižvelgiame į tą darbą ir, ir tuos patarimus, kuriuos mums pateikia Europos duomenų apsaugos pareigūnas ir 29 straipsnio darbo grupė, nes tikrai mes pasikliaujame jų patirtimi ir žiniomis. Dar Noriu pridurti, kad vakar Jan Albrecht mane informavo, e, tai kad, kad, kad jau buvo aptarta tai su kolegomis ir, ir tikrai darbo labai yra daug reikėtų. Na, aišku, turėti omenyje, tai ir bus praktiškai neįmanoma užbaigti darbo iki to termino, kurį mes patys savo nusistatėme. Mes pradžioje jau iš karto pasakėme, kad tikslas yra labai plačių užmojų. Ketinome balsuoti komitete gegužės pabaigoje. Man atrodo, Janas Albrechtas jau vakar pasakė, kad tikriausiai tai bus neįmanoma ir mums teks atidėti tą balsavimą vėlesniam laikui, bet mes, aišku, stengsime spartinti darbą kiek įmanoma kiek galima daugiau jo pabaigti, kad dar iki vasaros pertraukos spėtumėm balsuoti. Mm, tokia data gal būtų įmanoma, kad, kad viską padarytumėm iki vasaros. Pirmininkė, dar vieną minutę dėl mūsų mylimo klausimo, tai yra duomenų apsaugos direktyvos, taip vadinamojo po, paketinio požiūrio. E, žinote, nuolat Mm, kolegoms primenu šį klausimą visose savo pasisakymuose. Ir dar kartą kolegoms noriu tai priminti, nes yra daugiau nei vien gandų, kad mm, panašu yra vis tik tai blokuojanti mažuma taryboje, kuri nori išimti kai kuriuos sektorius, tai yra viešai sektorių iš mm, reglamento ir perkelti į direktyvą. Ir uh, manęs informavo ponas Nimits ir aš esu tikras, jis pakartos pačius žodžius, kad jis pabrėžia, kad mm, jo manimu tai sumažins tą apsaugą, kokia šiandien yra garantuota mūsų piliečiams pagal ankstesnės direktyvos nuostatas, tai mes turime tai labai rimtai įvertinti kaip parlamentas. Šiuo požiūriu aš norėčiau informuoti kolegas Štai dėl ko, kad šešėlinių e, pranešėjų sutikime mes aptarėme tą klausimą ir priėmėme tokį sprendimą. Žinote, yra didžiulė įvairovė ES teisinių priemonių, teisės saugos e, srityje Ir reikėtų labai aukšto ES standarto dėl duomenų apsaugos, nes, aišku, tie teisiniai instrumentai yra įvairiose, įvairiose parlamentinės procedūrose. Ta, pavyzdžiui, PNR sutarimas, tarkim, dėl jo jau buvo balsuojama komitete, bet noriu priminti, kad, tarkim, turime pinigų plovimo paketą, kuris dar tik atvyko į parlamentą. Toliau paketas dėl Europolo kurio laukiame mm, parlamente. Taigi yra labai svarbus tas saveikumo aspektas tarp tų priemonių ir šios direktyvos, kurią mes varstome dėl duomenų apsaugos. Ir bendras sutarimas tarp šešėlinių buvo štai koks. E, Aš išdrįstau pasiūsti raštą lybė komiteto vadovui ir koordinatoriams, prašydamas išanalizuoti, ar būtų galima susijęti tam tikrų šių, prie, iš, iš tų mano paminėtų priemonių e, patvirtinimą su uh, Um, šios direktyvos uh, tvirtinimu ir, ir bendrai um, darbu dėl šios direktyvos. Man atrodo, kad parlamentas turėtų iš politinio požiūrio taško pažiūrėti į šį klausimą ir pasiūsti reikalingą žinę mm, tarybos nariams, kai kurioms, narėms, kai, kai kurioms valstybėms, kad būtų galima padaryti spaudimą. Ačiū. Pažiūrėkime, kas dabar norės pasisakyti Jan Albrecht pranešėjas. E, kas dar norės pasisakyti, žiūriu, kas dar. Gerai. Ačiū. Noriu padėkoti Dimitrijos Drūcas už jo puikų darbą. Mes e, tikrai dabar stengiamės kartu pasiekti bendro rezultato, dirbti vienodų tempų ir, man atrodo, mums sekasi puikiai dėl abiejų klausimų ir dėl reglamento ir dėl direktyvos. Tai dar kartą rodo, kad visiškai įmanoma yra mm, dirbti laikantis paketo požiūrio, ką mes ir darome. Norėčiau pabrėžti, kad e, tikimės ir iš kitos teisėkurinės institucijos, kad ji padarys tą patį. Mes taip pat matome, kad tai yra reikalinga, nes yra labai daug jungiančių taškų. Ir aišku, mes norėtumėm, kad būtų principai apibrieštis viskas suderinta abiejose dokumentuose, nes tikrai nebūtų prasmės turėti du skirtingus asmens duomenų apibrėžimus skirtingose šiuose dviejose dokumentuose. Uh, Aš taip pat galvoju, kai, kaip štai mes tik kalbėjome apie Europolą, akivaizdu yra, kad reikia bendrų standartų informacijos keitimuisi teisės saugos rytyje. Mes norime paskatinti Europolą pagal naują mandatą sustiprinti keitimas informaciją. Mums reikia, kad valstybių narių valdžios institucijos pasitikėtų vienos kitomis, o tai yra įmanoma tik tuomet, jeigu bus bendras privalomas pagrindas jų darbui. Uh, Ir manau, todėl labai svarbu rasti tuos sprendimus e, dėl įvairių neraminančių klausimų. Mes jau esame bendrai sutarę dėl struktūros, pavyzdžiui, ir man atrodo, kad bus įmanoma toliau glaužiai bendradarbiauti per artimiausias savaitės ir, ir mes sugebėsime užbaigti darbą dėl šių dviejų klausimų iki vasaros. Ačiū. Zilėkiu. Ačiū tikrai milžiniškas darbas. Kornelės, prašom. Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kadangi vakar nedalyvavau, tai dabar dėkoju. Iš tikrųjų buvo pradėtas labai prasmingas darbas ir štai dabar susidarė iškilo štai koks klausimas. Ar taryba su mumis rimtai derasi ar ne? Panašu, kad mes nerimtai vertinami. Ponas Drucas jau kalbėjo apie tai, kaip yra elgiamasi su viešuoju sektoriumi. Man atrodo, tai nėra teisinga, nėra gerai. Tas domenų apsaugos paketas e, turėtų būti pagerintas, dalyvaujant Europos parlamentui. Mes turime komentuoti visą domenų apsaugos paketą. Tik tokiu būdu galime pasiekti pažangos. Kalbant apie direktyvą, tai pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegams. Iš tikrųjų, ta direktyva turėtų būti suderinta. Mes anksčiau kalbėjome apie Europolą, bet manau, kad ši direktyva neturėtų prasmės, jeigu joje nebūtų atsižvelgta į Europolo struktūrą. Taip pat e, manau, kad e, taryba turėtų su mumis atvirai kalbėti, nes antraip mes tarsi kovojame kažkur šešėlyje. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai ir pirmininkaujančiai šaliai. Komisija, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, mes Pritarame pranešėjui. Manome, kad taryboje pasistumėta į priekį, taip pat ir Europos parlamente. Mes e, tikrai manome, kad darbas atnešė gerų rezultatų. Mes pasiūlėme visą paketą ir norėtumėm, kad tas paketas būtų išlaikytas. Dabar dėl klausimo susijusio su viešaja tvarka. Na, man atrodo, kad diskusijos dar nebaigtos. Galbūt atsirado tam tikrų nesusipratimų. Išsiaiškinkime, apie ką kalbame. Viena vertus, ES veikimo sutarties 72 straipsnėje nurodyta, kad viešosios tvarkos priemonės visiškai priklauso nuo valstybių narių. Uh, Antra vertus, taryba ir Europos parlamentas sutarė, kad mes nenorime sumažinti dabar egzistuojančių saugumo standartų. Jeigu mes reglamente darytumėm išimti visam viešajam sektoriui, tai tikrai žengtumėm didžiulį žingsnį atgal, grįžtumėm į ankstesnius metus negu kad 95-ieji. Tos e, delegacijos, kurios pradėjo diskusijas apie viešąją tvarką, manau, kad turėtų patikslinti, ką jos turi omeny. Ko gero, jos mano, kad reikėtų laikytis vis dėlto 72 straipsnio. Tikrai nematau jokios balsų daugumos visą E, viešai sektorių iš reglamento perkelti direktyvą. Tikrai nereikėtų sumažinti dabartinių apsaugos standartų, kurie buvo įvesti 95 metų direktyva. Galbūt čia reikėtų daugiau paaiškinimų, mes darbą tęsėme. Kalbant apie sutartį, mes pasiūlėme du instrumentus, nes sutartyje yra du skirtingi skyriai. Šiais klausimais mes norėjome e, išlaikyti nuoseklumą tarp egzistuojančių teisės aktų, pasiūlėme direktyvą dėl baudžiamosios teisės ir atitinkamų veikų. Pasiūlėme direktyvą, tai yra viskas logiška ir logika būtų pažeista, jeigu mes viešą tvarką perkeltumėm iš vieno instrumento į kitą. Uh, Taigi reikia laikytis tos sistemos, kuri yra e, sutartyje. Viešieji interesai yra ginami pagal sutartį. Taigi komisija prieštarautų privataus sektorių, viešosios tvarkos iškelimui. Tikrai nereikėtų sudaryti tokio įspūdžio, kad daug kas norėtų daryti išimti viešai tvarkai. Man atrodo, kad vyko tiesiog tyriamasios diskusijos. Aš manau, kad vis dėlto reikėtų laikytis ES veikimo sutarties, dabar egzistuojančio teisino ir e, tų tradicijų, kurių laikomės jau bent dešimt metų. Dėl kitų institucijų komisija visą laiką sakė, kad e, ir kitos ES institucijos turėtų laikytis esminių taisyklių. Kaip mes pažymėjome anksčiau, yra ir daug kitų teisinių nuostatų. Pirmininkė, štai vertėjai dabar jau mus palieka, taigi gal jūs kažkaip tai sutrumpinkite savo pasisakymą. Kalbėtas. Mes norime užtikrinti, kad uh, būtų taikomi asmens duomenų apsaugos standartai visose institucijose. Mes pateikėme pasiūlymų dėl techninių priežasčių, jie netaikomi institucijoms. Kaip mes jau viską paaiškiname savo komunikate. Mes su nekantrumu laukiame tolimesnio bendradarbiavimo su jumis. Pirmininkė, ačiū. Ar kas nors turi trumpų komentarų iš pirmininkančios šalies pusės, galbūt ponas Gogan? Jeigu tai prašom, bet tikrai